Yeah. So, then, uh... Taigi, sveikinu atvykusi mūsų posėdį, ponė pirmininkė Šulcai. Labai džiaugiamės, kad atvykote į mūsų posėdį. Ką tik pasakiau, kad e, tikimės, kad jūs atvyksite, nors jūs ir vėlavote, nes vieną kartą jau jūsų neįvyko mūsų sutikimas su jumis, nes jūs popiežiui teikėte pirmenybę. Ir nors žinau, kad mūsų komitetas yra pats geriausias šiuose par, parlamento rūmose, vis tiek kartais negalime konkuruoti su kitais asmenimis. Man atrodo, jūs gerai žinote mūsų komiteto darbą, jūs savo karjeros pradžioje taip pat buvote labai aktyvus e, šio komiteto narys mūsų darbo tvarkės. E, mūsų darbo tvarkė yra labai subalansuota, mes bandame nagrinėti žmogaus teisų situaciją tose šalise, kurios papuola į pirmosius spaudos puslapius ir taip pat lygiai taip pat e, intensyviai nagrinėjame ir žmogaus teisų pažeidimus tose šalise, apie kurias galbūt žiniasklaida netiek daug informuoja. E, Mes e, nagrinėjame įvairias temas, pavyzdžiui, e, nagrinėjame mirties bausmės panaikinimą, kankinimų panaikinimą ir, pavyzdžiui, naujas temas e, nagrinėjame, pavyzdžiui, kaip naujosios technologijos įtakoja žmogaus teisų situaciją. Čia turiuomenyje nepilotuojamus žvalgybinius lėktuvus ir įvairius karinius robotus. Jau beveik metus mes įgyvendiname ES žmogaus teisų veiksmų planą. E, taip pat e, yra E, paskirtas specialusis ES įgaliotinis žmogaus teisų klausimams. Mūsų komiteto darbą palengvina tai, kai mes e, stebime, kiek pasiekia komisija žmogaus teisų srityje ir kur mes turime padaryti didesnį spaudimą. E, pagal tai, orientuodamėsi į tai, mes ir savo darbą organizuojame jūs visuomet labai atvirai kalbate su žmonėmis, nesvarbu, ar kalbate plenarinėje Strasbūro sesijoje, ar susitinkate su uh, su kažkokiais kitų šalių atstovais. Jūs atstovaujate parlamentą labai sudėtingų laikotarpių, nes jūs, jūs, aišku, atstovaujate instituciją, bet dabartinė finansinė krizė ir sudėtinga situacija reikalauja matyt šimto procento jūsų laiko. Tačiau nepaisant to, vis tiek mes turime kreipti dėmesį į žmogaus teisų padėtį. ES gavo Nobelio taikos premiją ir manau, kad mes visi turime suprasti tai, kas šiek šiek tiek plačiau, kad taika yra ne tik karo nebuvimas, o pagarba žmogaus teisėms taip pat yra taikos politikos dalis ir e, todėl ne tik mūsų komitetas, bet ir viso parla, visas parlamentas turėtų daug dirbti e, siekiant pagerinti žmogaus teisų padėtį. E, ir mes turime kiek įmanoma geriau mm, įgyvendinti tas žmogaus teises. Na ir savo įžangos pabaigoje norėčiau jums įteikti. E, Norėčiau Jums įteikti savo pranešimą apie savo vizitą e, Turkijoje. Šį savaitgalį praleidau Turkijoje ir mačiau, kaip pasitelkusi smurtą policija e, tvarkosi su demonstrantais, bet taip pat aš ten buvau kaip ir atskiras asmuo ir e, dabar yra pažym. Statistikoje yra 7 tūkstančiai sužeistų, 4 e, žuvusieji, keli asmenys yra labai sudėtingai sužeisti. E, policija neleido tiems lazaretams, toms laikinoms ligoninėms veikti toliau, todėl neaišku, ar bus suteikta pagalba e, sužeistiems žmonėms. Advokatų e, rūmų e, pirmininkas e, pažymėjo visus tuos atvejus, kur e, policija tikslingai sumušė demonstrantus arba e, nukreipė juos ašarinės dujas, tais atvejais, kai jie tiksliai žinojo, kad tie demonstrantai yra advokatai. E, taigi aš jums pateikiu ataskaitą apie tai. Taip pat mes e, taip pat e, girdime dabar, kad tie demonstrantai yra suimami net ir savo namuose. Taigi dabar turėtume įdėmiai stebėti, kas vyksta Turkijoje. Na, o dabar norėčiau pasidžiaugti, kad turime galimybę su jumis padiskutuoti, išklausyti jūsų. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš turėčiau atsiprašyti jūsų už tai, kad pavėlavau, bet kaip dauguma iš jūsų žino, šiuo metu kaip tik vyksta dėrybos dėl daugiametės finansų programos, kaip tik yra baigiamasis tų dėrybų etapas ir dabar e, tose dėrybose rezultatas yra 50 su 50. Taigi e, aš kaip parlamento pirmininkas turiu tikrai daug dirbti ir e, man labai gaila, kad, e, prae, prae, kad šį kartą vėluoju dėl netokios iš didžios priežasties, kaip praėjusi kartą, kuomet buvo inauguruotas popiežius. O dabar vis tiek atsiprašau už savo vėlavimą. Kaip jūs žinote, aš pats kažkada buvau šio pakomitečio vicepirmininkas, taip pat daug metų buvau e, savo frakcijos koordinatorius žmogaus teisų pakomitetyje. Ir e, taip pat kai buvau išrinktas į Europos parlamentą 1994 metais, iš karto žinau, kad noriu dirbti žmogaus teisų pakomitetyje dėl to, kad aš priklausiau prie tų žmonių, kurie dar prieš išrenkant į Europos parlamentą e, stebėjo Europos parlamento darbą žmogaus teisų srityje. Ir iš savo veiklos nevyriausybinėse organizacijose, kurios e, skiria didelį dėmesį žmogaus teisėms, aš supratau, koks svarbus yra šio pakomitečio e, darbas. Aš buvau vieno Šiaurės Reino Vestfalijos miesto e, meras. Tas miestas e, buvo pasienio miestas tarp Niderlandų, Belgijos ir Vokietijos sienos. Ir e, logiška, kad aš nuolat susidurdavau su e, pabėgėlių ir prieglopšio prašytojų problemomis, nes e, tame mano mieste e, E, būdavo nuolat tų žmonių, e, kurie e, kirzdavo ES sieną ir todėl buvo labai svarbu atitinkamai elgtis su tais pabėgėliais, suteikti pagalbą politiškai persekiojams asmenims, padėti tų šeimų vaikams. Tokia buvo mano darbo kasdienybė, todėl kai mane išrinko Europos parlamentą, aš norėjau dirbti šiame komitete, todėl man šis komitetas nėra tiesiog parlamento komitetas. E, kai vėliau, kai aš tapau vienos frakcijos pirmininku, e, šiuose parlamento rūmose aš bandžiau įgyvendinti tai, ko siekiau dar būdamas savo frakcijos koordinatoriumi su kitais koordinatoriais šiame pakomitetyje. Tai yra, bandžiau iš šio pakomitečio padaryti tikrą pilna teisį parlamento komitetą ir už tai aš pasisakau ir iki šiol. Aš gerai atsimenu, kad mes trys koordinatoriai, e, tai buvo Europos liaudės partijos frakcijos koordinatorius, kolega Otto von Habsburg, e, E, žaliųjų koordinatorė buvo e, dabartinė e, žaliųjų partijos pirmininkė Vokietijoje Klaudija Rot, o socialdemokratų koordinatorius buvau aš. Tai iš tiesų to, buvo tokia keista mūsų grupė, tokia trijų vokiečių ir mes bandėme įsteigti komitetą, iš pakomitečio padaryti komitetą. Ir kaip socialdemokratų frakcijos pirmininkas aš vėliau e, bandžiau e, įvertinti, pakelti šį komitetą į aukštesnį statusą, paversti jį komitetu, e, bet to nepavyko. Manau, kad šio pakomitečio darbas yra susijęs su pagrindinė ES užduotimi. Mes esame valstybių narių bendryje, kurios e, tos valstybės narės susibūrė e, bendrų vertybių pagrindų. Tos bendrosios vertybės yra ne tik kažkokios individualios teisės, tai yra socialinės teisės, ekologinės teisės, mažumų teisės ir dauguma kitų e, teisių, kurios gina žmogų ir tai sudaro šių, šios valstybių, valstybių bendrijos pagrindą. Ir tos vertybės turėtų būti mūsų pagrindinė žinia tiek už ES ribų, tiek viduje, kad mes tiek ES viduje, tiek um, vykdydami užsienio politiką veikiame remdamiesi pagarbą žmogaus teisėmis, universaliomis teisėmis. Todėl aš iki šiol nuolat, kai tik turiu galimybę, e, tą kartoju ir praėjusią savaitę, kai buvome sustikę su pane Lochbiller, e, sakiau ir dabar e, pasakysiu tą patį. Todėl manau, kad mūsų žmogaus teisų politikos patikimumas E, patikimumas galėtų būti vertinamas pagal tai, kaip mes ES viduje gerbėme pagrindinės teises e, mes, mumis nieks ne, nepasitikėtų tarptautinėje politikoje, jeigu mes e, leistumėme, kad mūsų bendrijos viduje atsirastų tam tikrų trūkumų gerbent žmogaus teises. Todėl aš manau, kad žmogaus teisų klausimai ir vidaus politika yra glaudžiai susijusi su e, Europos parlamento žmogaus teisų pakomitečio veikla. Ir dėl to mes neatsisakome minties, kad diskusijos dėl žmogaus teisų ar pagrindinių teisų turėtų būti e, nuolat mūsų darbo atvarkė, bet nežinau, kaip mums pavyks plačiai paliesti visus klausimus šiandien po pietų. E, Manau, kad pastaruoju metu buvo pasiekta pažangos. Europos išorės veiksmų taryboje e, kolegė e, e, ponė Keči Ešton e, pas, paskyrė e, žmogaus teisų įgaliotinį, juo tapo kole, buvęs mūsų kolega Stavros Labrinytis ir e, E, manau, kad mes turime jį palaikyti. Ir kiek aš esu su juo pats bendravęs, jis ir gauna tam tikrą paramą iš jūsų. Europos Sąjungai gyvendindama savo tarptautinę politiką, nesvarbu, ar ji bendradarbiautų prekybos, regionų vystimosi, demokratijos skatinimo E, asociacijų e, susitarimų, laisvos prekybos e, susitarimų pasirašymo srityse nuolat susiduria su, su svarbiu uždaviniu ir didelę galimybę. Tos priemonės, kurias mes turime savo tarptautinėje politikoje, turėtų atsižvelgti į žmogaus teises ir nuolat į sutartis, į susitarimus įtraukti žmogaus teisų nuostatas. Mes turime palaikyti pilietinės visuomenės organizacijas, žmogaus teisų aktyvistus, nevyriausybinės organizacijas, kurios gina pilietinės ir pagrindinės teises. E, ir turime suteikti institucinę paramą tokioms organizacijoms manau, kad tai turėtų būti e, pagrindinė mūsų bendradarbiavimo užsienio politikoje e, forma. Todėl šis pakomitetis veikiantis e, užsienio politikos komitete, taip pat bendraudamas su tartautinės priekybos komitetu ir e, vystimosi politikos e, e, komitetu atlieka tokią tarpsektorinę e, funkciją. Aš pats, kaip Europos parlamento pirmininkas, dažnai dėl jūsų sprendimų, dėl to, kaip jūs parengėte e, sprendimus, kuriuos mes priemame e, plenarinėse sesijose, dėka jūsų darbo, e, E, remdamasis jūsų, jūsų priimtais sprendimais galiu e, dėrėtis, kalbėtis su atitinkamais asmenimis ir remtis jūsų darbu tuose pokalbiuose. Tai, ką jūs individualiai kaip šio pakomitečio nariai e, dirbate, nesvarbu, ar jūs veikiate arabų šalyse, ar Turkijoje, kaip neseniai minėjote, ar Latino Amerikoje. E, visas tas darbas yra tas darbas, kur, dėl kurio mūsų parlamentas yra gerbiamas. Kai aš keliauju po pasaulį, man praneša, kad jūs šio pakomitečio nariai kitiems, žmonėm, re, kitiems žmonėms kitose šalise reiškėte viltį. Kai man sako, aš kalbėjau su kolega X iš Europos parlamento arba su kolega Y, e, jis man labai daug padėjo, todėl aš e, nenorėdamas čia dabar sakyti jums daug komplimentų, aš galiu pasakyti, kad vis tik jūsų darbas yra labai reikšmingas ir jūsų kaip kiekvieno atskiros mens darbas ir kaip viso pakomitečio. Taip pat manau, kad mes turime labai rimtai žiūrėti į savo kaiminystės politiką, jos saliginumą, tas saligiškumas šioje politikoje e, padės tik tai tada, jeigu į tas sąlygas bus kreipiamas dėmesys e, ne tik po to, kai bus pasirašomos sutartis, bet ir iki jų pasirašymo, kad ne, nebus pa, pamirštas stebėsenos ir vertinimo e, procesas nes kitaip tas saligiškumas, kondicionalumas e, prarastų savo prasme. Ir manau, kad šioje srityje mes ateityje turėsime labiau dirbti. Ponios ir ponai, manau, kad mes, Europos parlamentas, jūsų um, darbo dėka e, gražiname pasitikėjimą mūsų instituciją. E, pavyzdžiui, aš e, pateiksiu tokį pavyzdį, aš prašiau kolegos, kolegų Koks ir Kvašnevski e, dalyvauti humanitarinėje misijoje, padėti poniai Timošenko, bet kol kas mums dėje nepavyko pasiekti to tikslo. Tačiau vieno dalyko mes pasiekėme. Į Europos parlamentą dabar pradėta žiūrėti kaip į instituciją, kuris vykdo realią politiką, kurios reikia. E, ir tos realios politikos mums nuolat reikės, mes negalime jos išbraukti, mes tą realią politiką bandome e, sujungti su atskirų žmonių e, gelbėjimo strategijomis. Tai suteikia pagarbos mūsų parlamentui. E, mūsų Europos parlamentas yra gerbiamas už tai, kad mes dirbame e, konkretų darbą, spręsdami atskiro žmogaus situaciją, atskiro konflikto situaciją. Ir tame darbe mes galime daryti įtakos į bendra, į, įtakoti bendras politinės tendencijas. Kodėl aš tą sakau? Todėl, kad jūs čia šiame pakomitetėje labai dažnai susidurite su tomis individualiomis atskirų žmonių situacijomis ir e, aišku, yra sakoma, mes negalime pasirūpinti kiekvienu atskiru asmenim, asmenimi, e, tačiau dažnai pamirštama, kad tą vieno asmens situaciją galima pasitelkti kaip modelį, kuris gali padėti pakeisti e, visą struktūrą. Todėl aš norėčiau paskatinti ir padrasinti jūs e, ir toliau dirbti, nagrinėjant tuos atskirus, atskirų asmenų atvejus. Dėkoju Jums už Jūsų dėmesį ir esu pasirengęs toliau su Jumis diskutuoti. Ačiū pirmininkui Šulcui ir dabar e, elgsimės pagal, suteikdami žodį pagal atskiras politinės frakcijas. E, pirmiausia bus vienas e, klausimų raundas, po to kitas. Pirmiausia, ponia Vaiderė, EPP frakcijos vardu, dviem minutėms, dviem minutėms tikiu žodį. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamas ponia pirmininkė. E, E, nors mes tarpusavie kalbame, bendraujame vokiečių kalba, aš vis dėlto pasisakysiu e, latviškai ir tai gal bus mano glaustesnis pasisakymas. Žmogaus teisų e, klausimas pasaulyje yra tikrai labai svarbus ir sėtina su įvairiomis valstybėmis, pavyzdžiui, Egiptu, Mianmaru, Vidurio rytais, Gruzija ir taip toliau. Tad, e, reik, reikėtų stengtis išvengti tokių situacijų, kuomet iškyla e, tam tikro politinio keršto e, protrukiai. Aš norėčiau paminėti mano šaliai, prie mano šalies esančią e, valstybę Rusiją, manau, kad Rusijos gyventojai yra nusipelnę e, geresnės ateities, dėl to aš norėčiau, kad Rusija būtų demokratiška valstybė, kurioje yra e, gina, e, laikomasi žmogaus teisų. Tačiau mes matome daug signalų, jog, parodančių, jog žmonių teis, žmogaus teisų situacija Rusijoje vis labiau blogėja, yra nuolatiniai, vykdomi nuolatiniai išpoliai prieš nevyriausybinės organizacijas, pilietinės visuomenės visuomenės atstovus. Ir e, nevyriausybinės organizacijos ten yra, yra traktuojamos kaip užsienio žvalgybos e, organizacijos. Daugelis organizacijų buvo, e, buvo priverstos persiregistruoti. Pavyzdžiui, tokia organizacija kaip Memorial ar šimtai kitų organizacijų, kurių e, biurai buvo apieškoti, atliktos kratos. Daugelis parlamento narių e, mano, jog Memorial organizacija galėtų gauti e, taikos premiją. Taigi ta žmogaus teisų situacija Rusijoje yra tikrai labai bloga ir vis labiau blogėjanti. Ir yra keista, kad Viena vertus, Europos parlamentas e, pateikė labai aštres rezoliucijas, kaip, pavyzdžiui, 13 metų birželio mėnesį, tačiau kita vertus mes e, deramės dėl vizos režimo išimčių su Rusija, e, Rus, su Rusija e, kad būtų taikomas išimtis Rusijos pareigūnams, valdžios atstovams. Tas pat e, pasakytina apie, e, tame tarpe ir tai yra pareigūnai, kurie atsakingi už Magnitskio bylą ir jos numarinimą. Tad aš manau, kad mes galėtume pasinaudoti Rusijos e, suinteresuotumu, išspręsti šį klausimą, skatinant dialogą su Rusija žmogaus teisų klausimais. Uh, Aš norėčiau, kad mes aktyviau e, iškeltume klausimą susijusi su e, mūsų santykiais su Rusija. Mes visi esame suinteresuoti demokratijos skatinimu Rusijoje, kuri turi tapti mūsų strateginė partnerė ateityje. Ačiū dar, Richard Howard. Resist, um... Dėkuoju. Negaliu atsispirti norėčiau pajokauti, kad aš tiesiog sėku jūsų pėdomis ir aš e, tikiuosi, kad e, užimsiu tam tikras pozicijas, kurias jūs savo karete esate užėmęs. Dėkuoju už skubos tvarką priimtus, priimtus sprendimus, už e, atstovavimą tie žmonėms, kurie šiuo metu, kurie laukia mirties nuosprendžio įvykdymo. E, tos visos priemonės yra labai veiksmingos ir, kaip jūs žinote, mes atlikome įvertinimą, kaip parlamente yra dirbama su žmogaus teisėmis ir sakoma, jog, jog darbas yra labai veiksmingas. Aš suprantu, kad labai laiko tai užima, tačiau aš norėčiau asmeniškai padėkoti visų vardų, kuriems rūpi žmogaus teisės, padėkoti jums už darbą. Antras dalykas. Pirmą kartą aš viešai su jumis turėjau galimybę pasikeisti nuomonės kai buvo, Turki, kai buvo <clears throat> atidėtas Europos, Sąjungos, Europos parlamento delegacijos vizitas. Ir ta delegacija, jos vizitas buvo atidėta ir mes galėjome su, galėjome su jumis pavendrauti. E, e, tai buvo privatus pokalbis, jis turėtų galbūt ir išlikti privatus. Tačiau norėčiau jūs, jūsų paklausti, ką jūs galėtumėt viešai pasakyti apie Turkijos valdžios uh, požiūrį. Mūsų visus labai neramina tie įvykiai Turkijoje ir tų privačių pokalbių metu su Turkijos valdžia jūs turbūt turite informacijos. Tai turėtų būti dialogas, mes turėtumėm e, susitikti ir kalbėtis, išklausyti vieni, vieni kitų, o ne atidėti tokių delegacijų vizitus. Aš pritariu tam, ką jūs sakote apie žmogaus teisų straipsnių traukimą į prekybos susitarimus Čia klausimai svarbus daugeliu šalių, tačiau būtų teisinga pasakyti, kad kol kas mes dar nesame teisingai viso to nustatę, nesame dar įtraukę žmogaus teisų straipsnių į prekybos susitarimus. Mes nebuvome pakankamai subtilus, stengdamiesi pasinaudoti žmogaus teisų straipsniais. Jūs šiuo metu uh, stengiatės skatinti susitarimų ratifikavimą. Kaip praktiškai galėtumėt uh, mums paaiškinti, pakomentuoti tai, kaip praktiškai tai bus įgyvendinama? Dar vienas dalykas. Parlamento pirmininkas, jūs turite ryšius glaudžius su politinėmis frakcijomis, mes tai gerbėme. Bet jūs sėdite parlamento biure, sėdite uh, politinių frakcijų pirmininkų suėgose, e, daug yra visokių skirtingų nuomonių. Tačiau kartais tikrai labai norėčiau, kad mes galėtume atrasti konsensusą tose posėdžiuose, tose diskusijose. Gal jūs galėtumėte asmeniškai pakomentuoti, pasakyti savo pastabas apie tai. Toliau jūs sakėte, jog šis pakomitetis turėtų būti sustiprintas jo vaidmuo šiame dialoge. Ir man tas uh, skleidimas informacijos, racionaliz, racionalus jos skleidimas yra labai svarbus dalykas. Buvo šiek tiek abejonių pakomitėti, paversti visą teisų komitetų, tačiau uh, žmogaus teisų įtraukimas į visas kitas rytis ir sektorius kol kas dar stringa. Ačiū. Dėkuoju ponui Richardui Howardui. Dabar žodį suteiksime ponui Donskijui iš liberalų frakcijos. Gerbiamas pirminkė, noriu pasakyti, iš tiesų buvo rimta priežastė Europos, kad Europos Sąjunga gavo Nobelio taikos premiją. ES suvaidino labai svarbu vaidmenį ir misiją kovodama už žmogaus teisės visame pasaulyje. Ir vėlgi aš manau, kad šie dalykai nėra trivialūs ir nėra paprasti, kai kalbam apie žmogaus teisės. Kartais priimame taip kaip savaime suprantama dalyką. Tačiau nėra lengva mūsų laikais suderinti tam tikrus politinius ir moralinius jautrius aspektus. Žmogaus teisų gynėjai dažnai lieka su neatsakytais klausimais. Kaip galima aktyviai kovoti už religinės ma, ma, mažumas ir nekreipti dėmesį į kitus žmogaus teisų pažeidimus. Tai yra paketas, turime mm, būti įsipareigoję ginti visus žmogaus teisų aspektus ir neteikti prioriteto vieniems žmogaus teisų aspektams kitų aspektų atžvilgis. Reikia laikytis nuoseklumo, laikytis visų žmonių, žmogaus teisų nuosekliai. Be mūsų komiteto ir tam tikro lojalumą tam tikroms politinėms e, e, frakcijoms mes turime būti nuoseklus ir įvertinti mm, visus žmogų teisės pažeidimus visose šalise. Turime e, laimėti pasitikėjimą, įgyti pasitikėjimą. Aš manau, jog Rusija yra labai ypatingas atvejas. Tai nėra viena iš tų problematinių šalių, kurią galima prilyginti kitoms šalims. Rusija pasauliui uh, suteikė labai daug žmogaus teisų gynėjų, tokių ir yra Sakharovas. Ir 20 amžiuje šis asmo suvaidino esminį vaidmenį. Memorial organizacija, žmogaus teisų gynimo organizacija, buvo sukurta asmenų, kurie yra ginklo broliai ir seserys. Ir, tačiau šioje teritorijoje yra vykdomas selektyvus teisingumas – ir labai keisti teisės aktai ir įstatymai priimami Rusijoje. Aš turiu pasakyti, kad tai nėra nekaltas atvejis. Mes turime kovoti už žmogaus teisų laikymasi Rusijoje, nes jeigu mes pralaimėsime kovodami už memorial organizaciją, už, už žmogaus teisų gerbimum Rusijoje, tai bus didžiulė, didžiulis pralaimėjimas. Turime suprasti, jog ši misija ir šis vaidmuo nėra vien gražiai retorikai skirta. Mes esame kryškelė 21 amžiaus, turime vykdyti tikrą, realią politiką ir įgyvendyti savo įsipareigojimus žmogaus teisėms. Ačiū. Ačiū dabar ponia Kinilsin. Dėkuoju pirmininkė, gerbimas pirmininkė, turiu Jums gana subtilų klausimą, man labai malonu iš čia matyti, dėkuoju, kad sutikote atvykti mūsų posėdį. Keturi Europos parlamento deputatai iš keturių politinių skirtingų frakcijų ir keturių skirtingų valstybių narių nusprendė į vakarinė, vakarinėje Saharos dalyje pasirūpinti tam tikrais atvejais, kuomet buvo pažeistos e, žmogaus teisės. Su Maroko civilinėmis, civilinės organi, pilietinės visuomenės organizacijomis buvo bendradarbiavama ir tie deputatai Maroko valdžios atstovus informavo apie savo numatytą programą. Tie visi keturi mm, parlamentarai buvo sulaikyti policijos ir visiškai <clears throat> neatsižvelgiai patiktus dokumentus, jie buvo įlaipinti į lėktuvą ir sugrąžinti į Europą. Tai nebuvo oficiali misija, tai buvo tiesiog iniciatyva tarp frakcinės grupės kurios tikslas buvo mm, vykti į Maroką ir stebėti mm, padėti tenais. Lygiai taip pat Kazakstane buvo panašus atvejus. Aš tuo metu ten vykau, nes aš tuomet renkiau e, pranešimą apie Vidurio Aziją. Klausimas kyla toks. Kok kokiu laipsniu mes galime, e, mes galime remtis jūsų palaikymu kaip parlamento pirmininku kad būtų galima pareikšti pasipiktinimą iš sintimų iš šalies ES parlamentarų, e, europarlamentarų. Maroko ambasadoriui buvo prašytas laiškas ir tie europarlamentarai tiesiog buvo įžim, įžeisti, tai buvo skandalinga situacija, aš labai nerimauju, nes panašus situacija 2011 metais atsitiko pono Meiriui, vienam e, europarlamentarui, Ir tuomet pirmininkavo ponas Buzekas. Tačiau klausimas netame, kokiu mastu mes galėtumėm remtis Europos parlamento pirmininko solidarumu, nes čia kalba eina apie išrinktų europarlamentarų gerbimą, pasitikėjimą jais ir apie pasitikėjimą Europos parlamentu ir gerbimą Europos parlamento. Uh, Mes turėtum remti europarlamentarų iniciatyvą. Dėkuoju iš anksto už atsakymą mano klausimą. Ačiū. Pirmasis klausimų raundas baigėsi. Aš norėčiau, kad panas pirmininkas atsakytų. Pirmiausia, pasakyčiau dėl Rusijos. Yra labai sudėtinga palaikyti santykius su Rusija. Jūs visi tą žinote. mes nuolat patenkame į nepaprastai sudėtingą situaciją. Rusija yra galinga gale, jėga, su kuria mes turime kažkaip skaitytis. Ši šalis egzistuoja, tai yra galinga valstybė, valstybė, kuri palaiko labai skirtingus santykius su atskiromis ES valstybėmis narėmis. Pavyzdžiui, Vokietija iki šiol e, palaiko labai specifinius santykius, e, beveik nekeldama savo jokių sąlygų. Aš savo šalyje matau, kad būdamas vakarų Vokietijos atstovas, kuris e, gimė 55 metais pasienyje su Belgija ir Niderlandais, palaikau kitokį santykį su Rusija negu mano kolegos gimė buvusioje VDR ir ten užaugę. Tai yra logiška. Ir tai vyksta vienoje valstybėje, vienos valstybės viduje, viena tauta su skirtinga patirtimi, skirtingais santykiu su Rusija. Noriu tą pasakyti, kad paaiškinčiau, pailustruočiau, kad turime suvokti, jog ši šalis egzistuoja, kad Rusija turi teisė, kaip ir visos kitos šio pasaulio valstybės, e, e, būti traktuojama su pagarba. Kinija turi tą pačią teisę, ji taip pat turi būti traktuojama e, tai, su pagarba. Tačiau mes visi laikomės vienos prievolės nesusitaikyti su skirtingais standartais. Tai yra, aš pasakau už standartus, už tokias normas, kad požiūris ir santykis tomis šalimis pasiektų tam tikrą lygį, e, kuris leistų mums su jomis palaikyti santykius, normaliz, normalizuoti tos santykius, o nebūti nuolat kažkokia ypatingoje padėtyje. Vili e, Brandt, e, didis žmogus, kuris man buvo didelis pavyzdys, ir e, dėl to aš tapau Vokietijos socialdemokratų partijos nariu. Jis Vokietijos federalinės e, respublikos e, bundeskanclerių būdam, būdamas dar stengiasi įgyvendinti moto pokytis per priartėjimą. Ir kuo kuo labiau e, stengsiasi priartėti prie diktatūros, tuo, labiau, e, tuo didesnį virusą, demokratijos virusą gali įnešti į tą diktatūrą. Aš manau, kad tas bendradarbiavimas, siekis bendradarbiauti yra e, tinkamas būdas, metodas bendradarbiauti su šia valstybė. Rusija tai jau nebėra sovietų imperijos dalis, tačiau žino valstybės, kurią reikia palaikyti specifinius santykius. Ir mūsų požiūris į Rusiją turi būti toks, kad mes pragmatizmą turime kombinuoti su konkrečia parama pilietiniai visuomeniai, opozicijos atstovams šioje šalyje. Ir atvirai kalbėti su valstybės, su oficialiosios valdžios atstovais, e, kai kalbame apie Rusijos represijas. Jūs kalbėjote apie organizaciją Memorial. Aš, būdamas socialdemokratų frakcijos e, pirmininku, prieš tapdamas e, šių rūmų pirmininku. Dirbau tuo pirmininku daugybę metų ir aš buvau sustikęs su e, šios organizacijos atstovais e, Maskvoje, taip pat juos sutikęs ir čia, parlamente. Ir negalėčiau pasakyti, kam suteiksiu savo balsą, kai balsuosime dėl Sakarovo premijos, atsiprašau, dėl taikos premijos, tačiau aš manau, kad ko gero daugelis iš mūsų bus linkę atiduoti savo balsą būtent šiai organizacijai. Mes visi esame linkę ją paremti. Palaikydamas ryšių su Memorial, e, tuo metu, buvau, tuo metu buvau susitikęs su ponia Bona. Ir e, e, tuo metu parlamento pirmininkas buvo Hansker Pöttering ir aš jo paprašiau e, užmėgsti ryšį su e, šiais žmonėmis. Ir e, susijęti mūsų paramą ir teikiant, e, e, numatant Sakarovo premiją, nominantų Sakarovo premijai ir tokiu būdu paremti Rusijos E, žmogaus teisų organizacijas. Taigi, aš Nieko nebijau, aš nesiuošiu nuo nieko slėptis, jūs mane pažįstate, nei viduje, nei išorėje aš nuo nieko nesislapstau ir e, Vladimirui Putinui aš e, atvirai viską išsakau, taip pat ir premjerui Medvedevui ir užsienio reikalų ministrui Lavrovui išreiškiu savo konkrečius kritikos punktus, kai kalbame apie pagrindinės teisės ir e, žmogaus teisės, pagrindinius e, standartus, kur, kurių nesilaikoma Rusijoje. Ta pati aš sakau ir savo partneriams iš Kinijos ar kitiems e, kitų šalių atstovams. Aš tam tikrą prasme tampu nedraugiškas ir nediplomatiškas išreiškiu kritiką ir dažnai susilaukiu kritikos, kad esu nediplomatiškas, tačiau aš e, negaliu būti diplomatiškas nei čia, nei už uždarų e, durų ir jeigu kažkas yra e, e, autoritaras ar kankintojas, aš taip ir pasakau. Galbūt reikėtų papasakoti vieną trumpą istoriją. Vienas kolega, kuris nebėra šių, šių rūmų narys, Čia yra šio, buvo šio pakomitečio narys, kurį aš labai gerbiau. Kai aš e, dar 94 metais tik mėnesį laiko buvau dirbę, pradėjau, praėjo mėno laiko, kai pradėjau dirbti šiuose rūmose, e, buvau, tapau savo frakcijos koordinatoriumi šiais klausimais, tai buvo tikrai puiku. Ir aš turėjau Iran, susitikti su Irano ambasado žmogaus teisų e, e, įgaliotiniu. Pirmiausia, aš paklausiau, ar iš, iš vis egzistuoja tokia pareigybė, ir kitas klausimas buvo, kodėl aš turėčiau jį sutikti, su juo susitikti, aš su juo ne, nenoriu susitikti, aš nenoriu su juo kalbėti. Jaunas e, parlamentaras, pilnas entuzijazmo, nenorėjo kalbėti su šiuo žmogumi. Ir tuomet vienas labai protingas kolega man pasakė, jeigu uh, nori išgelbėti nuo kartuvių nusikaltelį, tuomet turi kalbėti su, e, turi kalbėti su budeliu. Šio sakinio aš daugiau niekada neužmiršau. Aš manau, kad jis yra teisingas. Tad aš manau, kad mes, žmogaus teisų srityje veikiantis politikai, iš tiesų turėtume bendrauti bendrauti su tai žmonėmis, kurie e, daro priešingus dalykus negu tai, ko mes norime. Jie kaip tik pažeidinėja žmogaus teisės. Aš manau, kad um, su e, e, mums reikia išspręsti iš esmės tą klausimą, kaip mes vertinsime ir kaip elgsime su tais e, autoritariniais žemimais. Ir ponia Howard, teisingai jūs sakėte, jog tikrai netikslinga uh, diskutuoti žmogaus, dėl žmogaus teisų straipsnių, nežiūrint, neprižiūrint, kaip jie yra įgyvendinami. Uh, Todėl aš esu, aš pabrėžiu, jog iš tiesų reikia tarp disciplininio bendradarbiavimo. Ir aš norėčiau, kad ne tik mūsų komitet, šis pakomitetis, bet ir INTA ir kiti komitetai e, aktyviau apsvarstytų, kągi jie konkrečiai galėtų, kaip galėtų prisidėti prie tokių žmogaus teisų e, straipsnių įgyvendinimo, aktyvesnio įgyvendinimo ir jo priežiūros. Uh, Tada, būtent dėl šios priežasties aš taip pat propagavau ir šio pakomitečio e, statuso pakeitimą, pavertimą e, pilnaverčių komitetu. E, O kalbant apie tarptautinės sutartys ir, jų, ir tokių straipsnių traukimą į šias sutartys, iš tiesų tai yra nepaprastai svarbu. Mes negalime leisti, kad vykdomosios institucijos spręstų, kas yra žmogaus teisė pažeidimas, kas ne. Dėl to mums jau dėrybų metu nuolat turime stebėti situaciją, e, žmogaus teisų situaciją. E, aš Nenoriu konkretizuoti konkrečių atvejų, tačiau mano frakcijoje aš žinau vienu klausimu, jūs buvote skeptikas, o aš buvau e, šalininkas e, šio, klaus, šio klausimu. Tačiau manau, kad tų diskusijų metu mes pasiekėme tikrai labai daug gerų rezultatų. Aš manau, kad stebėsena dėrybų metu yra nepaprastai svarbus dalykas. E, parlamentas turi nuolat stebėti komisijos dėrybų procesą, e, e, derantis dėl tarptautinių susitarimų. Euh, ne pirmas kartas, kai aš susiduriu su tokia kritika. Visų pirma, aš formaliai, oficialiai noriu su to nesutikti, protestuoju. Manau, jog kolegė Vaigulė, jūsų kolegė Vaigulė taip pat nukentėjo. Jūs iškėlėte klausimą, šį klausimą Europos Sąjungos e, delegacijoje susitikime su Viduržėmio jūros regionu. Pirmininkų sueiga tuo metu pareikalavo pona Broką atšaukti iš pareigų, jis turėjo susitikti tiesiogiai su, užsienio, su Maroko užsienio reikalų ministro pavaduotoju. Aš susitikau su Maroko parlamento pirmininku, su juo susitikau Barcelona. Aš jam patikiu Europos parlamento protestą, protestą asmeniškai jam. ir su juo sutarėm galimybę įvesti priemonę, kad būtų galima išvengti tokių situacijų ateityje. Ir pavyzdžiui, tie kolegos, kurie vyksta asmeniniais tikslais pagal asmeninį iniciatyvą, o ne oficialios misijos į tokius, tokias e, keliones. Ir aš paprašiau, kad pareikalavau, kad jisai pasmerktų tuos buvusius padarytus veiksmus ir parengti Europos parlamento kaip ir apsaugos planą. Problema ta, kad mūsų kolegos jau buvo vietoje ir mes negalėjome, negalėjome per tam tikrą labai greitą laikotarpį juos apginti. Aš Maroko parlamentui šį klausimą iškėliau, kad jeigu kažkas įvyksta, kas neįvyksta pagal tai, kaip yra numatyta tvarka, tuomet mes pradė, bendraujame su mūsų kolegomis iš kitos pusės ir dėl to deramės. Maroko parlamento pirmininkas mano nuostabai sutiko, priemė su mano pirmininku ir jisai paskirs atsakingą asmenį kuris žiūrės, kad būtų laikomasi Europos parlamento narių statuto. Aš nemanau, kad tai yra visiška garantija, bet tai jau yra pažanga, žingsnis į priekį. O kalbant apie mano įpračius, įprastinę mano veiklą, aš galbūt nepakankamai viešai apie tai kalbėjau, dėl to aš tikrai pripažįstu jūsų klausimą, tačiau tyla E, tyla nereiškia, kad mes nesiemom veiksmų arba kažko baiminamės. Ačiū. Äh, dabar pereiname prie kito klausimų raundo. Norėčiau, kad visi pasisakytumėte kiek manoma trumpiau. Trys kolegos iš EPP frakcijos, ponas, ja, ponas Čip dabar. Dziękuję bardzo. <clears throat> E, panie przewodniczący, Worzicenda. Panie pirmininkė. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už tai, kad jūs e, taip puikiai e, bendradarbiaujate su mūsų pakomitečiu, būdamas jau pirmininkas ir e, svarstant tos žmogaus teisų klausimus. Ir aš manau, kad tai yra nepaprastai reikšminga tema. Ir viskas, ką jūs minėjote, buvo tikrai labai svarbu. Aš norėčiau pasakyti keltų punktų. Pirmiausia, dėl E, skubos tvarka priimtinų, priimamų rezoliucijų. Manau, kad reikia kažką daryti, kad parodytumėme, e, kokiu būdu šias rezoliucijas e, joms įpūstume realų, tikrai vertingą turinį. Aš manau, kad tokios rezoliucijos yra geras dalykas, tačiau kartais mes neturime realių stebėsenos galimybių. Kitas punktas, kuris man svarbus, Tai yra ombudsmeno institucija ir e, visų turimų priemonių naudojimas e, pasinaudojant, e, atsižvelgiant į tą žmogaus teisų specifiką ir panaud, pasinaudojant ombudsmeno pareigomis, jo funkcijomis. Aš dalyvau, e, buvau, e, buvau aktyvus e, rytų partnerystės ombudsmeno pareigybės kūrimo proceso dalyvis ir aš manau, kad tai yra svarbus, svarbus aspektas. Kitas dalykas tai yra rezoliucijos, kur, kuriomis pabrėžiamas tarp institucinis, tarp, tarp disciplininis aspektas, tai yra įvairių politikos ryčių e, jungimas, jungtis, bendradarbiaujant su įvairiais pasaulio regionais, su mūsų partneriais pasaulyje. Dėkui. Ponas Kukan. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti dvi trumpas pastabas. Viena iš jų jau iš dalies palėtė uh, ponas Gžibas. Man atrodo, kad Slovakų ir Lenkų požiūrį kai kada būna labai panašus. Man atrodo, ponė pirmininkė, kad e, tai yra, turėtų būti padrasinimas ir įkvėpimas mums, kurio mums nuolat reikia. Mums reikia gero vadovo ir jo įkvėpimo. Ir, jo, ir kai jisai padrasina, kai toks asmuo padrasina mus ir kai jis parodo, kad jis žino, pažįsta mūsų darbą ir supranta mūsų komiteto svarbą. E, toliau kita mano pastaba yra susijusi su tokiu dalyku. Norėčiau dabar pakomentuoti tris faktorius. Pirmininkas Šulcas, e, žmogaus teisų situacija ir vystimosi politika. Aš turiu omeny vakarų Balkanų regioną. E, žinau, e, E, ne, nežinau, koks yra jūsų kelionių į užsienį tvarkaraščius, tačiau jeigu rasite laiko tame tvarkaraštyje aplankyti vakarų Balkano, Balkanų šalis, jūs aišku žinote puikiai situaciją e, tame regione, e, tai, bet iš tiesų, jeigu galėtumėte apsilankyti, tai būtų tikrai didžiulė pala, parama to, to, to regiono vystimuisi, e, tos šalis nusipelno. E, ir manau, kad reikia stiprinti Europos, pasitikėjimą Europos Sąjungą, o žmogaus teisų situacija tame regione yra vienas iš esminių klausimų plėtros procese. Dėkoju, ponė Kukan. Toliau Ana Gomes iš socialistų frakcijos. President. Pone pirmininkė, man labai malonu, kad jūs e, atvykote į mūsų posėdį. E, mes kovojame už žmogaus teises, padedame aktyvistais, dabar su susirūpinimu stebime situaciją Turkijoje, taip pat stebime tai, kas vyksta Brazilijoje, e, kai, kur prezidentas vakar pasakė, kad tie būdai, kaip e, žmonės demonstruoja, juos reikia atsižvelgti. E, tai iš tiesų labai teigiama E, prezidento reakcija į e, tuos sukilimus Brazilijoje. Ir tie, sukili, e, tie sukilimai rodo, kad žmonėms nereikia cirko, nereikia futbolo, jiems reikia lėšų skirtų švietimui ir sveikatos apsaugai. Todėl manau, kad Europos parlamento veikla yra tikrai labai svarbi. Mes iš tiesų gelbim, gelbstime žmonių gyvybės ir to, toje, to, to, toje ypatingos skubos procedūroje mes, pad, mes galime e, išgelbėti daug gyvybių. Ir todėl norėčiau paprašyti jūsų, ponė pirmininkė, pakeiskime laiką, e, kada nagrinėjami tie klausimai plenarinėje sesijoje, nes tai yra iš tiesų labai svarbus klausimai, bet e, kai jie yra nagrinėjami, susirenka labai mažai parlamentarų. Toliau kitas klausimas yra Etijopijos klausimas. Etijopija gauna daug paramos iš Europos Sąjungos. E, Europos Sąjungos institucijos e, e, darė viską, kad švedų žurnalistai, du švedų žurnalistai būtų paleisti iš kalėjimo. Tačiau Tūkstančiai Etijopijos gyventojų yra įkalinti, įskaitant ir žurnalistus. Ir kol kas mes negirdime jokių naujienų iš ES. Jūs sustiksite su premjeru, tai galbūt jūs galėtumėte iškelti šį klausimą. Aš esu įstikinusi, kad jūs jį iškelsite. Ir taip pat aš labai džiaugiuosi, kad jūs rytoj atvyksite į mano gimtąjį miestą. E, e manau, kad žmogaus teisės, jų pagarba Europos sąjungoje yra svarbus aspektas dabar, kai kada žmogaus teisės yra pažydžiamos dėl šitos krizės. Deja, aš rytoj nebūsiu savo gimtajame mieste, nes vyksiu į misiją į vakarų Saharą. Dėkui, ponas Ovijos. Presidente, a mí me gustaría que fuera usted muy poco diplomático en un. Aš nori, pageidaučiau, kad jūs nediplomatiškai reaguotumėte į vieną klausimą, į vieną temą. Jūs ir pats save taip e, charakterizuojate, kad jūs e, kartais būnate labai diplomatiškas. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie mirties bausmę. Aš daug savo gyvenimo metų praleidau e, beveik kasdieną kalbėdamasi su savo kaimynu, e, kurie turėjo šeimos narį, kuris e, Franko diktatūros metais buvo nužudytas. Jam buvo vykdyta mirties bausmė. Mes sakome, kad mūsų, mūsų karta yra e, liudininkai tos, turėtume būti liudininkai, kad būtų panaikinta šita barbariška mirties bausmė. E, dviejose trečdaliuose pasaulio valstybių mirties bausmės yra panaikintos arba yra įvesti moratoriumai. E, tačiau, jeigu galėčiau pasitelkti Spinozos posakį, Ultimi barbarorum yra tas po, posakis, e, mes turime turėti omeny, kad yra likę ir tie paskutiniai barbarai ir turime tikėtis, kad e, ateityje e, mirties bausmė bus toks pats netoleruotinas dalykas, kaip anksčiau e, vergovė buvo laikoma netoleruotinų dalykų ir, ir prekyba vergais. Toliau kitas e, aspektas. Aš noriu, kad jūs labai diplomatiškai, kiek, kiek tik įmanoma, E, spręstumėte klausimus tarp, e, spre, gerintumėte santykius ir bendrautumėte, kai atstovaujate Europos parlamentą su Turkijos atitinkamomis institucijomis. Buvo numatyta, numatytas Europos parlamento delegacijos vizitas į Turkiją. Tikiuosi, kad tas vizitas tik nukeltas į tolimesnį laiką, o ne visiškai atšauktas. Dialogo su Turkija nutraukimas būtų labai neigiamas ženklas. E, situacija Turkijoje gali būti rizika, o gali būti galimybė, kurią mes galime praleisti. Todėl mes turime labai jautriai, labai diplomatiškai elgtis šitoje situacijoje ir parodyti ir padaryti viską, kad šitą situaciją virstų galimybę ir kad Turkija tarptų brandžios demokratijos šalis. Dėkoju ponui Ovils. E, norėčiau paprašyti kolegų kalbėti labai trumpai. Ponas Vaigel, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už tai, kad jūs paminėjote tą atvejį, kur aš pats buvau, su kuriuo aš pats buvau susijęs. Aš tik noriu pridėti tokį dalyką. Aš tikėjausi greitos viešos reakcijos ir e, nebūtinai tai turėjo sureaguoti ponios Ešton tarnyba, bet apskritai. Bet kol kas pamirškime tą įvykį. E, paprašiau kalbėjimo laiko dėl žmogaus teisių iša, e, vadinamų išaldytų konfliktų zonose, nes man dažnai susidaro įspūdis, kad e, šiame parlamente mes ne, nesukūrėme tiesioginio ryšio e, ir nenugalime savo neefektyvumo e, kovojant su tarp valstybinėmis problemomis ir kartais nesuprantame, kokias pasiekmes tokia politika turi žmonėms gyvenantiems atitinkamose šalise. E, tie, tų išaldytų konfliktų zonos bet kada gali tapti karo zonomis. Čia galiu paminėti tokius pavyzdžius kaip e, Kalnų Karabachas, Vakarų Sahara, Palestina, bet ir daugiau yra tokių pavyzdžių pasaulyje praėjusios savaitės plenarinės sesijos diskusijose Mes kalbėjome apie EIVT galimybę e, aktyviau veikti išaldytų konfliktų zonose. Atrodo, kad mes pasiekėme savo veiklos ribas, todėl yra labai svarbu, kad ES vaidmuo būtų didesnis, kad ES būtų labiau matoma. E, mes e, turime didinti savo veiklos reikalavimus. Manau, kad mes dažniau turime pasitelkti e, žymių Europos politikų žinias ir patirtį, kad e, ieškotume sprendimų, išaldytų sprendimo, E, išaldytų konfliktų zonose. Pavyzdžiui, čia galime pasitelkti amerikiečių pavyzdį, kaip jie elgesi ir galbūt tokiu būdu mes galėtume prisidėti prie išaldytų konfliktų sprendimo prieš jiems eskaluojant. Dėkoju, ponia Vaigel. Dabar ponas Demes Markės iš Žaliųjų. Dank u wel, eh, voorzitter. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau iš karto prisijungti prie pastabų, kurias pateikė mano kolegos dėl e, skubios, skubios, skubios tvarka sprendžiamų klausimų procedūros. Tai yra nepaprastai svarbi priemonė Europos parlamentui, ypač kai kalbame apie e, tai, kad būtų e, labiau reikalaujama laikytis žmogaus teisų visame pasaulyje. Ir parlamentas naudojasi šią priemonę labai dažnai Tačiau turi būti išsaugotas patik, toks priemonės patikimumas ir, ir nuoseklumas. Ir labai dažnai iškyla tam tikrų problemų, kurios būtų galima išspręsti gana paprastai, pavyzdžiui, numatant kitą geresnį laiką svarstyti e, skubos, skubos tvarka vieną ar kitą klausimą. E, pavyzdžiui, galima būtų nuspręsti, kad vieną klausimą spręsime e, ketvirtadienį po pietų, o kitą galbūt kitų metų. Pavyzdžiui, Azerbaidžiano klausimas dabar yra labai svarbus. Ir, e, žiniasklaidoje buvo išreikšta tokia nuomonė, kad parlamentas Azerbaidžiano klausimą nu, nustūmė į paraštę, beveik jo nesvarstė. Taigi tokių dalykų negalime leisti. Uh, Ir taip pat tokia procedūra turi būti siejama ir su tolesniais veiksmais, kurie e, parodytų mūsų darbo nuoseklumą. Pirmininkė, ponės pirmininkas sakė, jog e, atsižvelgs ir išklausys ir kitus klausimus, jeigu jie bus tikrai labai trim, e, trumpai suformuluoti. Taigi, ponas Kešman, ponė Andriken ir po to ponė Kopa. Ponas Kešman, po to ponė Andriken, po to ponė Kopa. Ačiū, Ačiū pirmininkė, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į Sankt Peterburgo e, organizacijos skirtos homoseksualiems asmenims. Jis buvo pripažįstama kaip užsienio agentūra. Aš Džiaugiuosi tuo, ką Jūs pasakėte apie žmogaus teisų gynimą ES, tačiau aš norėčiau Jūsų paprašyti didesnį spaudimą padaryti jungtiniai parlamentiniai asamblėjai, kuri šiandien susitinka 48 valstybės vis dar homoseksualumo laiką nusikaltimu ir atsisako tai pripažinti, pripažinti kaip problemos kotonų susitarimą. Ačiū toliau, ponia Andrikėne. Uh, Dėkoju, kalbėsiu lietuviškai. Uh, pirmininkė, pirmiausiai noriu padėkoti Jums ir jūsų biurui už jautrumą žmogaus teisų klausimams. Kai jūs šiandien kalbėjote apie tai, kad pats buvote pakomitečio narys, aš iš tikrųjų atrandu tam tikrų argumentų, kodėl taip, bet kiek reikia, teko kreiptis į jūsų e, biurą, į jūs, dėl ar tai būtų žmogaus teisų gynėjai Kuboje, Kubos disidentai, ar tai būtų klausimai susijęs su rytų partnerystė šalimis, sulaukime labai greito ir operatyvaus atsakymo. Ačiū Jums už tai. O klausimas yra e, apie ES specialų atstovą žmogaus teisėms. Prieš metus mes paskyrėme e, ES specialų atstovą, poną Lambrinydį, Europos parlamentas balsavo dėl jo mandato ir dėl paskirimo procedūros. Ir per metus, beveik per metus mes išmokome kai kurias pamokas. Tikslas pozicijos tuo paskirimu ir mandato buvo daugiau matomumo, daugiau efektyvumo ir daugiau nuoseklumo, kalbant apie žmogaus teises. Ko aš pasigendu matomumo, ES specialiojo atstovo matomumo pirmiausia Europos parlamente. Aš žinau, kiek daug tas žmogus dirba, aš žinau, kiek daug jis šalių aplankė, aš žinau, su kiek daug e, nevyriausybinio organizacijų, su ministrų kito, kitose šalyse jis susitiko. Tačiau Europos parlamente jis paprastai per diskusijas sėdi šalia aukštosios įgaliotinės ir, kaip mes žinome, jis negali kalbėti plenarinėme posėdyje. Jis du ar tris kartus buvo mūsų pakomitėtyje per devynis mėnesius, tai yra puiku, bet aš manau, jis turėtų turėti teisę kalbėti plenarinėme posėdyje. Ir kai mes aptarinėjame žmogaus teisų klausimus, kitas komisaras, kuris atsako už priekybą, už vystimasi, kalba, skaito, perskaito atsakymus, bet man atrodo būtų logiška, jeigu tai darytų specialusis atstovas. Mes tas taisyklės sugalvojom, mes jas galime ir pakeisti. Aš tiesiog noriu Jūs paprašyti apie tai taip pat pagalvoti. Ačiū. Thank you and now finally Madam Kopa. Thank you very much. Ačiū dabar ponia Kopa. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamas Europos parlamento pirmininkė, su malonumu džiaugiamės. Uh, ir sveikiname jūs atvykus į šį pakomitetį. Mums labai patinka ir primtina tai, tai, ką jūs sakote apie dvigubus standartus ir jų vengimą. E, ir noriu Jums šiandien padėkoti už Jūsų pareiškimą dėl, graik, dėl pasmerkimo už, už, už, uždraudimo e, viešojo radijo Graikijoje. Tai yra buvo Mm, e, žingsnis, kuris iškėlė didžiulių pavojų stabilumą šali, šaliai. Ir tai buvo labai ne, nedemokratinis, precedento neturintis žingsnis, kai buvo, mm, kai buvo primtas sprendimas televiziją viešai ir radiją uždaryti, televizijos ekranai užtemo ir mes visi žinome, kaip daugelis viešų organizacijų uh, Graikijoje vieša, viešajam, viešai televizijai radijų reikėjo pertvarkymo, restruktūrizavimo, tačiau negalima tiesiog nutraukti tų radijos tučių ir televizijų darbą. Šiandien e, labai svarbus posėdis vyko tarp trijų vyriausybės e, partnerių Taip pat rinkimai įstums e, Graikiją į labai sudėtingą situaciją. Dar dėku, kartą dėkuoju už jūsų pareiškimus ir labai svarbu, jog Europos parlamentas labai aiškiai išsakytų savo poziciją, netgi tais atvejais, kai kažkas vyksta ES viduje. Dėkuoju, ponia Kopo, dabar žodis jums, ponia parlamento pirmininkė. Pradėsiu nuo to, ką pasakė ponas Gžip. Ir atsižvelgsiu taip pat į pono Demesmaker ir kolegės Gomen pasakytas pastabas dėl, dėl ypatingos skubos tvarka nagrinėjamų klausimų. Manau, ir bent jau savo vardu galiu pasakyti, kadangi aš pats 19 metų jau esu Europos parlamento narys, aš jau 19 metų kovoju, kad tie ypatingos skubos klausimai būtų nagrinėjami kitų metų plenarinėje sesijoje. Tai taip pat buvo pirmasis mano darbas čia Europos parlamente, kad aš iš karto, kai tik pradėjau čia dirbti, pasakiau, kad e, prieš tai, kai aš čia buvau išrink, išrinktas, Tos diskusijos dėl ypatingos skubos klausimų vykdavo e, penktadienį ryte. Tuomet Europos parlamentas, kaip aš manau, visiškai teisėtai ir teisingai dirbdavo iki penktadienio. Ir penktadienio rytą vykdavo tos diskusijos. Man atrodė, kad tai nebuvo labai blogai, buvo du privalumai. E, tuo metu darbo atvarkė nebuvo daugiau jokių kitų klausimų. Ir antra priežastis. E, redakcijos pradėdavo savo darbą e, iš ryto. Tai reiškia, kai ketvirtadienį po pietų e, jūs nagrinėjate ypatingos skubos klausimus, laikraščių redakcijos jau, jau baigė savo darbą, todėl nieks nereaguoja. Aš e, mačiau kolegos e, Svobodos iniciatyvas kuris siūlė tuos klausimus nagrinėti e, ketvirtadienio rytą, bet tada visi klausimai, kurie nagrinėjami ketvirtadienio rytą, turėtų būti nukelti į kitą laiką. Aš dabar ne, norėčiau čia gilintis į plenarnės sesijos planavimo detalės, tačiau negalėčiau e, vis tik tai nepasakyti tokio dalyko, kad mes esame toks parlamentas, kuris laikosi tendencijos atlikti kiek įmanoma daugiau užduočių, bet kiek įmanoma mažiau supra, su, sumažinti mūsų posėdžiavimo laiką. Taigi užduočių daugėja, o posėdžiavimo laikas trumpėja. Todėl tas ponos Vobodos pasiūlymas, kuris yra visai protingas ir geras, e, taip pat turėtų būti apsvarstytas. Bet tada reiškia, kad mes viskam turime per mažai laiko. Bet mano pozicija yra aiški. E, E, dabar norėčiau e, pakalbėti apie tas skubos tvarka priimamas rezoliucijas ir jų poveikį. E, tos rezoliucijos ir tos diskusijos dėl jų yra labai svarbi Europos parlamento darbo priemonė. Šio pasaulio diktatoriai gali rimtai arba nerimtai žiūrėti į tas diskusijas ir nesvarbu, ar balsavo 500 ar 50 E, parlamentarų. Tas argumentas, kad buvo tik vos pora Europos parlamento narių, dėl to diskusija yra nes, ne, nesvarbi, šitas argumentas nėra toks reikšmingas. Aišku, yra labai gerai, kai rezo, dėl rezoliucijos balsuoja labai daug žmonių, bet apskritai svarbu, kad tos rezoliucijos apskritai yra priimamos. Prisiminkite e, valstybės prezidento Mazuki, Tuniso valstybės prezidento Mazuki E, kalbą. Jis e, pasakė, kad aš 25 metus e, kaip gydytojas dirbau Strasbūrė. Ir žinojau šitos parlamento rūmus, kuriuose šiandien kalbu, mačiau, kaip buvo statomi šitie parlamento rūmai, mačiau iš savo gydytojo kabineto tas statybas ir žinojau, kad šitose rūmose Ben Ali neturės valdžios, šitose rūmose bus e, priimamos rezoliucijos, kurios kritikuos ir smerks diktatorius. Ir jam e, nebuvo svarbu, ar rezoliucijas priima 500 parlamentarų ar 50, jam svarbiausia buvo tai, kad tai bus parlamento rūmai, kurie pasmerks diktatorius ir diktatūras. Todėl e, rezoliucijos svarstomos ypatingos svarbos procedūra yra labai svarbi priemonė ir yra tam tikra atspara daugeliu žmonių pasaulyje. Todėl mes turime uh, labai rūpestingai renkti tą procedūrą. Aš vieną kalbą Europos parlamente sakiau dėl tų ypatingos skubos tvarka e, priimamų rezoliucijų. Tai buvo viena pirmųjų mano kalbų Europos parlamente. Aš kalbėjau apie penkias vienuolės, kurios buvo įkalintos Tibete. Tai buvo viena pirmųjų mano kalbų Europos parlamente. Ir tada aš labai aistringai sakiau tą kalbą. E, taip pat labai e, E, aistringai pasisakiau už vieno nuteisto mirties bausme e, e, žmogaus paleidimą ir komisaras man atsakė, kad tas žmogus jau seniai paleistas į laisvę. Turėjau labai skaudžiai priimti tą faktą. Taigi mes turime būti labai atsargus. Aš jau pats dirbdamas šį darbą išgyvenau įvairių situacijų, tačiau tos ypatingos kvos tvarka priimamas rezoliucijos yra labai svarbi priemonė ir aiškiai pasisakau, kad aš ginu šitą procedūrą, pasisakau už ją. Toliau bendra socialinė atsakomybė. Tai yra tema, kurią norėčiau ypatingai panagrinėti. Pastaruoju metu aš dažnai savo kalbose cituoju vieną atvejį. Nežinau, kiek e, e, rūbų žmonės šiame parlamente nešioja, kuriuos pasiuvo moteris ir vaikai, kurie dirba po 12 e, dienų per parą už dolerio atlyginimą. Ir kai sudega ta siuvikla, tie žmonės negali išsigelbėti, nes nėra varinio išeimo, tie žmonės tiesiog e, su, sudega. Tikriausiai mes patys e, nešiojame tokius drabužius, kurie pagaminti tokiu būdu. Uh, Toks būtų mano atsakymas į jūsų klausimą dėl bendros socialinės atsakomybės. Jeigu e, tokios siuvyklos priklauso Europos atitinkamoms įmonėms, tai mes esame įsipareigoję pakeisti tą situaciją ir e, vykdami savo tarptautinę priekybos politiką mes vėlgi esame įsipareigoję kalbėti apie atitinkamas sąlygas, pasitelkti atitinkamas priemonės, kurios padėtų mums pagerinti esamą situaciją. Pone Kukan. Aš e, labai rimtai žiūriu į plėtros e, e, problemą ir čia norėčiau grįžti prie Graikijos pirmininkavimo. Graikija savo pirmininkavimo laikotarpiu žadėjo skirti ypatingą dėmesį plėtros procesui ir vakarų Balkanams. Ir galiu pasakyti, kad aš pats čia aktyviai veiksiu, nes yra labai aišku, kad įstojus Kroatijai į Europos Sąjungą Mums to nepakaks, mums e, reiks ir e, kitų vakarų Balkano šalių, jos logiškai e, ir toliau pelnys mūsų didelio dėmesio, nusipelnys mūsų didelio dėmesio. E, toliau, poniai Gomes, norėčiau pasakyti, labai dėkoju už tuos žodžius, kuriuos jūs pasakėte dėl e, Lisabonas ir tų raktų, kuriuos aš gausiu rytoj. Aš E, nežinau, ar, ar Lisabono, me, Lisabonos merija man įteiks to miesto raktus, bet bent jau tie raštai, kuriuos gavau, yra tikrai garbingi ir man didžiulė garbė e, nuvykti į tą miestą. Toliau dėl Etijopijos premjero. Aš e, žinau, kad Europos parlamento delegacija artimiausių laikų vyks į Etijopiją ir, ir e, manau, kad reikia šitos delegacijos vizito metu kelti jūsų paliestus klausimus. Mes į Etijopiją žiūrime su atitinkamu susirūpinimu ir e, aš sustikdamas su premjeru taip pat kreipiau dėmesį į tuos probleminius klausimus. Tai buvo vienas iš nediplomatiškiausių e, momentų mūsų pokalbėje, tačiau nepaisant to, kalbant apie Etijopiją, mes čia susidurėme su ta situacija, su kuria susidurėme ir kalbėdami apie kitas šalis, mes turime aptarinėti jautres temas, tačiau turime e, ve, laikytis griežtai. Tai nėra labai e, lengva, ne visuomet yra labai lengva. Toliau dėl e, pono Abels išsakyto, išsakyto susirūpinimo dėl mirties bausmės ir taip pat dėl pastabų dėl Turkijos. Man atrodo, pirmasis parašas, kurį padėjau savo gyvenime po oficialių dokumentų, buvo, tai buvo parašas po dokumentu, kuris pasisakė prieš mirties bausmę mirties bausmė yra ne tik barbariškumas, tai yra valstybės sankcionuojami žudimai, tai yra žudimas. E, man mirties bausmė yra viena iš priežasčių aktyviai politiškai veikti, kol aš gyvas, kol plaka mano širdis, aš kovosiu prieš šitą e, žmogiškosios egzi, egzistencijos iškrypimą ir kovos su nebūtinai diplomatinėmis priemonėmis. Tai yra labai aišku. Turime e, priimti domen, kad vis mažėja tų valstybių skaičius, kurios dar taiko mirties bausmę. Taip pat norėčiau pasinaudojamas progą atkreipti dėmesį į tai, kad ne tik Junktinėse Amerikos valstijose dar taikoma mirties bausmė, bet taip pat ir E, Japonija vėl pradėjo vykdyti mirties bausmę. Ir kalbant apie Japoniją, man labai keista, kad yra tylima dėl to. Bet e, Japonija nuteisa žmonės mirties bausmę ir vykdo mirties bausmę. Ir aš tikrai visuomet stebiuosi, kaip mažai apie tai viešai kalbama. Toliau kalbant apie Turkiją, aš čia pritariu tam, ką pasakė ponė Lochbiller. E, tai, ką mes dabar matome, mes matome, kad e, Turkija yra labai aktyvi, gyva pilietinė visuomenė, kuri pasisako už vakarų vertybės ir e, ji nori judėti link pasaulinės vertybių valstybės, pasaulietinės vertybių valstybės. Todėl yra labai svarbu, kad mes nenutrauktume savo ryšių su Turkija. Yra kaip tik labai svarbu juos palaikyti. Ir noriu pasakyti, kad ponas Erdoganas nėra Turkija. Ponas Erdoganas yra Turkijos vyriausybė. Ir manau, kad e, Į tai reikia atkreipti ypatingą dėmesį. Taip, tai yra demokratiškai legitimi vyriausybė, bet jis, jis neatstovauja visos Turkijos. Ir valstybė tai aš, toksai principas jau sužlugo uh, Prancūzijoje. Todėl mes ne, neturime leisti laikytis to principo. Aš ne nedalyvauju propagandos kampanijoje, nes man ne, neužtenka tik tai būti paminėtam spaudoje. Aš noriu, kad, kad mes kažką pakeistume. Ir kitą kartą e, bus pranešimas e, spaudai apie, apie tam tikrus pokyčius. Dėl išaldytų konfliktų aš pritariu jums. E, ir manau, kad mes abu suvokiame, kad kalbant apie išaldytus konfliktus, mes dažnai atsidurėme ties galimo karo riba ir todėl šios klausimus turime nagrinėti ypatingai jautriai. Pone Cashman, prieš minutę, prieš minutę jums iškeliant šį klausimą, Aleksandras man pasakė apie tą atvejis Sankt Peterburgė, aš, iš, aš iškelsiu šitą klausimą e, to jau pat ir pažiūrėsim, ką konkrečiai mes galėsime nuveikti. Aš buvau nustebęs, nes e, prezidentas Putinas didžiojo aštuoneto susitikime e, sudarė tokį įspūdį, kad jie tarsi bandys sumažinti tą spaudimą. Taigi aš esu nustebęs. E, toliau dėl pono Lambrinidis. E, dėl jo įgaliojimų, dėl to yra atsakinga ponia Ešton. Aš pabandysiu su ja pasikalbėti. Jis yra e, valdininkas, jis nėra komisaras. Ir manau, kad ne mes galime jam suteikti daugiau įgaliojimų ir galimybės kalbėti, bet aš jūsų tą žinutę perduosiu vyriausiai įgaliotiniai poniai Ešton. Toliau dėl Graikijos televizijos ir radijo dėkoju už jūsų komplimentus. Dėl ombudsmeno. Aš žinau apie tą ombudsmenų tinklą, kurį jūs paminėjote. Man atrodo, aš atsakiau visus jūsų klausimus. Dėkoju jums visiems už galimybę pasikalbėti su jumis. Ačiū, ponui pirmininkui, taip pat norėčiau pasakyti, kad labai džiugu, kad jūs pabuvote su mumis ilgiau, mes visi labai dėmiai jūsų klausėme ir norėčiau paminėti porą dalykų. Žinoma, mes visi e, dirbame tarp disciplininių pagrindų ir labai daug komitetų atstovų kvietėmės pas save, tačiau mums sudėtingiausia yra bendradarbiauti su priekybos komitetu. Mums iki šiol niekuomet nesisekė, tačiau šiandieną mes ir išplėtinio biuro posėdėje apie tai diskutavome ir ateityje bandysime kviesti šio komiteto atstovus. Tačiau e, e, šis komitetas iki šiol mano, kad e, priekyba ir žmogaus teisų politika nėra tarpusavie susiję dalykai. Pirmininkas. Aš apie tai tikrai pasikalbėsiu su kolegomis iš prekybos komiteto. Antras dalykas. Šiandieną jūs šia, e, e, buvo pacituota Vilio e, Branto pas, politika, politik, politikos moto. Ir man būtų įdomu padiskutuoti, kokias požiūrio mes turėtume laikytis vykdydami politiką Baltarusijos atšvilgiu. Ir, e, jūs aiškiai parodėte, kad mes turime išlaikyti dialogą, tačiau tuo pat metu ir nustatyti labai griežtas ir pamatuojamas reikalavimus, kad būtų įmanomas tas suartėjimas. Dėkoju Jums, ponė pirmininkė.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 Perėjame prie kito darbo tokias klausimo, tai yra nuomonių keitimasis su ambasadoriumi Robertu Kingu, tai yra JAV specialusis pasiuntinys žmogus teisės klausimais Šiaurės Korejoje. Dėkuoju ambasadoriui e, Kingu už tai, kad atvykote pas mus, tai yra antras kartas. Ir dėkuoju už tai, kad mes galėsime padiskutuoti apie situaciją Šiaurės Korejoje dėl žmogaus teisų klausimų. Buvo kalbama tik apie išaldytus konfliktus. Ar tai būtų taikytina ir Korejos pusėsaliui? Nedaug kas keičiasi šioje geografinėje teritorijoje. Ir taip pat įdomu, ar atsiras skirtumų šalies valdyme, kai atsirado nauji lyderiai, naujas lyderis Šiaurės Korejoje, yra naujų pokyčių ir galbūt mes iš jūsų šiandien daugiau sužinosime. Jūs tapote uh, specialiuoju pasiuntiniu žmogaus teisų klausimai Šiaurės Korejoje 2009 metų lapkričio mėnesį ir aš manau, kad jūs galėtumėte apžvelgti keletą metų prabėgusių, kokie įvyko pokyčiai. Europos Sąjunga skiria didžiulį dėmesį padėčiai Šiaurės Korejoje, diskutuodama uh, ir stengdamasi pasiekti sprendimus Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje. Ir paskutinėje sesijoje tai buvo vienas iš prioritetinių klausimų Europos Sąjungai. Žmogaus teisų taryba Junktinių tautų paskyrė, įgaliojo komisiją, tyrimų komisiją, kuri turėtų išnagrinėti žmogus teisų pažeidimus Šiaurės Korejoje. Ta komisija pradės darbą Liepos mėnesį. Manau, kad tai yra didžiulis pokytis, kuris turėtų susilaukti mūsų dėmesio. Taip pat kolegos noriu informuoti, kad iš, iš parlamento delegacija skirta santykiams su Korejos pusėsariu ketina vykti Šiaurės Koreją Liepos pabaigoje. Tiems kolegoms, kuriems tai yra įdomu, e, galėtų e, tiesiog tą informaciją patiko. Dabar žodis ambasadoriui ponui Kingui. Gerbiama pirmininkė, dėkoju už galimybę kreiptis į žmogaus teisų pakomitečio narius. Man didžiulė garbė kalbėti apie dabartinę žmogaus teisų situaciją Šiaurės Korejoje. Žmogaus teisų padėtis Šiaurės Korejoje išlieka tikrai labai pasibaisėtina. Per pastarosius keletą keturis metus pasaulinė bendruomenė skiria vis didesnį dėmesį į tą sąlygą, su kuriamis gyvena Šiaurės Korejos gyventojai. Mes didiname spaudimą Pjongjanui ir ypač norėčiau padėkoti Europos Sąjungai už labai pozityvų vaidmenį e, suvaidintą Generalinėje asamblėjoje Jungtinių tautų ir Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje rengiant ir užtikrinant paramą metiniai rezoliucijai, metinėms rezoliucijoms, kurios yra labai svarbios žmogaus teisų padėžiai Šiaurės Korėjai. Jungtinės tautos labai dėkingos ES už šį svarbų vaidmenį. Prieš kelias savaitės Šiaurės Koreja perėjo į naują provokacinį laikotarpį Šiaurės Koreja pasiūlė e, JAV ir Šiaurės Korejos mm, dėrybas pankstinti, įtraukti taip pat ir Japoniją apie žmonių e, grobimus, atleido specialų pasiuntinį į Pekine, kalbėjo su Pietų Koreja, surengti aukšto lygio dėrybas birželio mėnesį ir taip pat aptarė galimybę surengti mistrų lygio posėdžius kalbant apie Kiesong industrinį kompleksą, vis, tos dėrybos buvo atidėtos dėl nesutarimų tarp dalyvių. Ir e, Šiaurės Koreja nuo grasinį dabar perėna prie tam tikro įsitraukimo ir bendradarbiavimo. Tačiau dar prieš porą savaičių Šiaurės Koreja m, mm, e, skelbė kasdieną grasinimus nuo strateginių brandolinių smūgių e, JAV teritorijoje ir Pietų Korejoje ir taip pat tie, tie visi grasinimai įvyko e, kontekste labai provokacinių ir pavojingų Šiaurės Korejos žingsnių, tai yra tre, buvo surinktas trečias brandaninio ginklo bandymas. Kur, Šiaurės Koreja vengia tarptautinės atsakomybės ir įsipareigojimų ir tarptautinė bendruomenė uh, labai rimtai vertina tą grėsmę, kurią kelia Šiaurės Koreja. Apie 80 šalių ir tarptautinių organizacijų e, pareiškė kritiką e, Šiaurės Korejos branduliniams bandymas. Pasaulis mm, labai rimtai vertina didėjančią grėsmę Šiaurės Korejos e, stabilumui visame regione. Ir nuo ginklų platinimo žmogaus teisių pažeidimo ir taip pat tų sąlygų blogų, kurias, kuriamis gyvena piliečiai, visą tai kelia nerimą. Tarptautinė bendruomenė nerimet ir neramina tie klausimai ir Junktinių tautų žmogaus teisų taryba ir generalinė ir asamblėje priėmė tris pagrindinės rezoliucijas, kuriuose kritikuoja Šiaurės Korejos žmogaus teisų padėtį. Iki praėjusių metų pabaigos buvo tikimasi, kad tie pokyčiai atsiradus Kim Jong-jungo vadovavimui bus pozityvus, tačiau e, tie pirmieji pažadai ir retorika pagerinti ekonominę padėtį, dėje po to pasikeitė ir dabar visiškai pasikeitė kalbos stilius ir turinys. Ir panašu, kad naujasis lyderis remiasi savo šalies istoriją ir praeitimi. Ir e, sukuriama prabanga e, mažai elitiniai grupuotėjai, o didžioji dauguma Šiaurės Korejos gyventojų neturi pakankamai maisto vaikams ir pagrindinių poreikių negali te, te, tenkinti. Pjongjangas gavo tam tikrą tik kosmetinį pagražinimą, tačiau didžioji dauguma Šiaurės Korejų 24 milijonų gyventojų gyvena skurde. Mes išliekame labai susirūpinę dėl labai rimtų žmogaus teisų pažeidimų Šiaurės Korejoje ir Šiaurės, šiaurės Korejos gyventojų <clears throat> padėties ir skurdo. Šiaurės Korejos ekonomija stagnuoja, sveikatos apsaugos infrastruktūra ir yra labai prastai aprūpinta ir pasenusi. Ir vienas iš trijų Šiaurės Korejos vaikų chroniškai badauja. Pranešimai rodo, kad režimas įkalino nuo 100 iki 200 tūkstančių piliečių plačiame, plačiai išvystytame politinių kalėjimų tinkle, kurie yra laikomi e, nehumaniškose sąlygose. Ir e, šeimos, ištisos šeimos yra teisimos netgi be e, bylos nagrinėjimo teisme. Šindong Jok kalbėjo šiame žmogaus teisų pakomitete prieš porą savaičių. Jo gyvenimo istorija yra pavyzdys jinai yra, jinai yra aprašyta Bleino Hardeno knygoje Pabėgimas iš stovyklos numeris 14. Šiame pakomitete, kai jis kalbėjo 2010 mm, metais, Ir pasakodama savo gyvenimo istoriją, jis parodė tą e, e, Šiaurės Korejos režimo nežmoniškumą. Ir būtent tų tei, žmogaus teisų pažeidimų klausimas, jų sprendimas yra vienas iš esminių klausimų Europos, atsiprašau, JAV politikoje. Tarptautinė bendruomenė ėmėsi rimtų priemonių daryti spaudimą Pjojangui, pagerinti žmogaus teisų padėtį. Jūs minėjote apie tyrimų komisijos įsteigimą, mes laukiame šios komisijos darbo ir rezultatų. Uh, tyriant <clears throat> Šiaurės Korejos plačiai paplitusius sisteminius žmogaus teisų pažeidimus. Rezoliucija, kuria, kuria bus įsteigiama ši komisija, buvo priimta Japonijoje kartu su, buvo e, pristatyta Japonijos kartu su Europos Sąjungoje. Ir taip pat ją, ją parėmė JAV, Pietų Koreja ir nemažai uh, jungtinių tautų valstybių narių. Austrijos e, atstovas e, Maiklas Kerbi, taip pat Serbijos Sonja Biserko ir kiti asmenys. Mes toliau visi dirbsime kartu su savo partneriais, paremsime šią tyrimų komisiją, e, rengiant tyrimus ir rengiant rekomendacijas jungtinių tautų žmogaus teisų tarybai 2014 m. kovo mėnesį. Humanitarnės e, e, sąlygos yra labai prastos Šiaurės Korejoje ir aš manau, pirmiausia, mes turime ir toliau laikyti atsakingus Šiaurės Korejos lyderius už tą pasibaisėtiną žmogaus, pasibaisėtiną žmogaus teisių pažeidimus. Taip pat turime priimti mm, rezoliucijas tais klausimais. Antra, mes taip pat turime dirbti kad e, pašalintume tos informacinius barjerus, kad Šiaurės Korejos žmonės galėtų bendrauti su išoriniu pasauliu ir skatinti pozityvius pokyčius ir spręsti saugumo ir humanitarinius iššūkius Korejos pusėsalėje. Šiaurės Koreja yra viena iš uždariausių visuomenių šioje planetoje. Nesiniai matėme labai kuklius ženklus, kad nepaisant vyriausybės e, apribojimų, ši padėtis pradeda šiek tiek keistis, nors vis dar yra neteisėta turėti <clears throat> e, radiją, kur, kuriuo galima gaudyti bangas ir klausytis užsienio radijos stočių. Nuo 20 iki 30 procentų pabėgėlių, kurie buvo apklausti, mm, pasakė, jog jie Korejoje klausėsi užsienio radijos stočių programų. Kai kurie e, Šiaurės Korejos mm, atstovai rizikuoja, kad gali būti nubausti, bet vis dėlto jie klausosi informacijos iš ornio pasaulio. Vis daugiau kompaktinių diskų yra Šiaurės Korejoje ir daugelis apklaustų pabėgėlių iš Šiaurės Korejos taip pat pasidalino tokią informaciją. Virš dviejų milijonų mobiliųjų telefonų šiuo metu yra naudojama Šiaurės Korejoje ir tas skaičius mobiliųjų telefonų didėja. Ir aš manau, kad mes jau pradėsime matyti tam tikrus pokyčius ir spaudimą daromą režimą dėl to, kad vis didesnis informacijos srautas pasiekia Šiaurės Koreją. Europos parlamentas ir Europos Sąjunga labai reikšmingai prisidėjo prie to, kad Šiaurės Korejiečiai galėtų uh, gauti informacijos išorės, kad būtų tarptautinės tam tikros normos pasiektų šią šalį. Ir mes džiaugiamės e, tuo vizitu iš Europos Orlando, kuris e, vyks, delegacija vyks į Šiaurės Koreją. Septynios ES valstybės narės turi ambasadas Jojangė, beveik visos ES valstybės narės palaiko diplomatinius ryšius su Šiaurės Koreja. Be to keletą Europos nevyriausybių organizacijų ir Europos atstovų kasdien bendrauja su šiaurės koriečiais ir dalinasi demokratijos idėjomis, žiniasklaidos laisvė, įstatymo viršenybė, dalinasi informacija, kas vyksta kitur. Europos parlamento Sakarovo premija už minties laisvę yra labai svarbus, vaidina labai svarbu vaidmenį ir aš raginu Europos parlamento narius pasvarstyti ir šį, šią, šį, šią premiją suteikti Šiaurės Korejai. Jungtinė karalystė, atsiprašau, JAV labai, labai jau seniai stengiasi gerinti savo santykius su Šiaurės Koreja ir atsižvelgiant į pastaruoju metų įvykius, dabar jau galima svarstyti apie prasmingesnį bendradarbiavimą. Prezidentas Obama Birmoje e, lapkričio mėnesį kalbėjo šiomis temomis ir Pjongjangui skirtame skirtadėjai jisai sakė, atsisakykite savo brandolinio ginklų ir pasirinkite taikos ir pažangos kelią. Jeigu tai padarysite, jums bus ištiesta ranka iš JAV. O praėjusį mėnesį jungtinėje spaudos konferencijoje su prezidentų parku iš Pietų Korejos Vašingtone prezidentas Obama vėlgi grįžo prie tos temos ir paragino Pjongjangą ir aš cituoju, atsižvelkite į įvykius tokiuose šalyse kaip Birmoje, kuri reformuojasi ir užmeska vis daugiau priekybinių ir diplomatinių ryšių su pasauliu. Mes vertinsime Šiaurės Koreją ne pagal jos žodžius, o pagal jos veiksmus būtina uh, išspręsti svarbiausius klausimus susijusius su brandolinė programa ir žmogaus teisų pažeidimu. Šiaurės Koreja turi galimybę rinktis prasmingi žingsniai atsisakant brandolinių ginklų ir laikantis žmogaus teisų gerinti santykius su pasauliu, leistų gerinti ryšius su pasauliu, skaitant su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Šiaurės Korėja turėtų investuoti į savo piliečių gyvenimo gerinimą, maitinimą, švietimą piliečių, o ne vystimą brandolinių ir raketinių programų. Mes tikimės, kad Pjonjangas padarys tinkamą pasirinkimą e, Šiaurės Korejos žmonių labui. Dėkoju. Ačiū ambasadoriui Kingui už šį pasisakymą ir už iniciatyvas, kurių jūs ėmėtės. Norėčiau steigti žodį nariams. Ir po to kreipsiuosi į išorės veiksmų tarnybos atstovus. Pirma, ponas Martin. Aš keliausiu į Šiaurės Koreją po trijų ar ketverių savaičių. Pirmiausia, norėčiau e, iškelti tą dialogo e, skatinimo klausimą. Galbūt iš tiesų galima pastebėti tam tikrų pokyčių, požiūrio pokyčių. Jūs esate pasirengę e, pradėti dvišalius, dvišalės dėrybas, pokalbius su šia šalimi. Iki šiol būdavo laikomasi kitos praktikos, šešia šalės dėrybos vykdavo, tačiau panašu, kad jūs pozicija keičiasi. Ir to priežastis yra turbūt tai, kad Kinija e, šiame procese vaidina labai svarbu vaidmenį. Aš nesu ekspertas, tačiau man, e, aš pastebėjau, jog ir Kinijos požiūris tampa visi, e, e patruputėlį keičiasi, jie pradeda e, vertinti Šiaurės Korejos veiksmus. E, jau kaip e, tam tikrą, kliū, tam tikrą kliūdantį veiksnį ir Kinija yra uh, E, Kinija nėra suinteresuota, kad Šiaurės Korejos e, e, žmonės bėgtų į Kiniją, kirstų sieną, Kinijos sieną. Iš tiesų teisybė, jog Šiaurės Korejoje žmonės badauja ir kaipgi yra su mūsų humanitarinė pagalba, pagalba maistu, ar mes iš vis esame pajėgus teikti tokią pagalbą, ar vis dar blokuojam mūsų atitinkamų agentūrų veiksmai, vis dar blokuojami. Ir, mm, būtų įdomu gauti daugiau informacijos apie tai, tačiau e, yra akivaizdu, jog Šiaurės Korejai e, taikomas sankcijos e, turi tikrai labai e, esminių, labai neįgiamų ekonominių padarinių šiai šaliai ir konkrečiai jos paprastiems žmonėms. Ačiū, ponia Martinai. Ana Gomes. Thank you, Ambassador, for being with us. Ačiū, ponia ambasadoriau, kad esate su mumis šiandieną ir labai laiku pas mus atvykote. E, turint omeny, kad greitai delegacija važiuos į šią šalį. Ir aš norėčiau prisijungti prie to, ką pasakė Deividas dėl Kinijos požiūrio, besikeičiančio požiūrio į šią šalį. Ar tai yra tampa žaidimo, paskeitusio žaidimo dalimi, kažkokios naujos taisyklės atsiranda, ar iš tiesų galime pastebėti realų Kinijos požiūrio pasikeitimą ir kalbant apie e, valdžios e, mąstymą, kalbu ne apie jaunąjį lyderį, vadovą, bet apie jį supančius asmenys pareigūnus. Ar Ar e, galima kažko pasimokyti iš tos prieš keltą mėnesių vykusios konfrontacijos, kaipgi galima būtų juos e, paskatinti, atsiverti, pradėti kažkokį prasmingą dialogą. Pirmininkė, ačiū. Dabar norėčiau kreiptis į Marcel Royen kuris yra Šiaurės Korejos, Japonijos, Pietų Korejos, Australijos ir Naujosios Zelandijos e, regiono atitinkamos institucijos e, bendradarbiačios su šiuo regionu atstovas. Ar jūs galite, ar e, kažkaip pagalėsite paremti minėtos tyrimų komisijos darbą? Ir kokiais būdais tą galėsite padaryti? Čia... Just... Ačiū Aš atsakingas už Šiaurės Koreją ir tai yra pakankamai darbo. Ir kaip e, ambasadorius Kingas pasakė, mm, mes vieno panašaus pozicijos laikomėmės kaip Junktinės valstijos. E, e, Europos Sąjungai žmogaus teisų situacija Šiaurės Korėjoje yra esminis dalykas, kai kalbame apie mūsų politikos Šiaurės Korėjos atžvilgių vystimą. Mes norime užtikrinti taikos tai, tai, užtikrinti taiką šiame regione ir stabilumą. Ir aišku, tai yra sėtinas konkrečiomis, e, konkrečiais veiksmais, minėtos rezoliucijos yra labai svarbus aspektas. Šiaurės Koreja vis dar atsisako su mumis susitikinėti žmogaus teisų dialogo kontekste, kuris jau nuo 2003 metų oficialiai vyksta. Be šių rezoliucijų mes. E, E, darėme nuolat skirtumą tarp režimo ir gyventojų padėties. Net Europos Sąjungai. E, Europos Sąjunga ir toliau nori demonstruoti savo solidarumą su Šiaurės Korejos žmonėmis. Mes e, vis dar palaikome struktūrinę paramą ypač jautrioms visuomenė, gyventojų grupėms kaip neįgaliems, moterims, mažiems vaikams. Manau, kad tai yra vienas iš svarbi, svarbiausių mūsų veiklos elementų. Kitas konkretus dalykas yra susijęs su um, e, pabėgėliais, pabėgėlių klausimus e, sprendimu. E, pavyzdžiui, birželio penktąją dieną mes sprendėme konkrečių devintų, devinių pabėgėlių klausimą, kurie pabėgo e, per Kiniją į Laosą. Ir, ir, to, mes šį e, tokį pabėgėlių klausimą keliame nuolat visose forumuose, visose diskusijose, bendraudami su savo partneriais. Ir jau kaip ponas ambasadorius minėjo, mes stengiamės e, laikytis dvigubo požiūrio bendraujant su Šiaurės Korėja viena vertus e, už užtikrindami, kad Šiaurės Korėja suprastų, suvoktų savo veiksmų padarinius, ypač kai kalbam apie jų brandolinius bandymus, kad mums tai yra visiškai nepriimtina ir kad tai gali susilaukti sankcijų. Ir kita vertus, mes turime septynes ES ambasadas šioje šalyje. Ir, um, dar daugiau šalių, kurios e, per įvairias e, kultūrinio bendradarbiavimo organizacijas tenai veikia, taip pat daug, nemažai nevyriausybinio organizacijų. Ir vyksta sutikimai su e, Šiaurės Korejos atstovais, jie su mumis sutinka reguliariai ir nenorėčiau praleisti progos pareikšti, jog Mes nuolat jiems pranešame, nuolat pareiškime, siunčiame žinę, kad nepraleidžiame pro akis nieko, kas vyksta šioje šalyje ir viskas, e, turi, pas, viskas atneša tam tikras pasiekmes. Aš manau, kad ir parlamentas šiuo atžvilgiu labai svarbu vaidmenį atlieka, priimdamas rezoliucijas. Jūs, e, jūsų misija taip pat įvyks Liepos mėnesį, tai taip pat bus labai svarbus momentas kuris vyks tikrai labai laiku. Šiaurės Korejos atstovai vėlgi turės susidurti su mūsų e, žinia, su mūsų pozicija. E, Ponas Šin su mumis apie tai taip pat kalbėjo, mes žinome, kokia yra situacija, mes, jisai mums tikrai labai išsamei išdėstė e, visą situaciją ir mes, aišku, bendradarbiavome su jungtinėmis valstybėmis ir kitomis valstybėmis, e, kad šiai šaliai būtų te, teikiamas deramas dėmesys. E, E, tas 64 tūkstančių dolerių klausimas, kuris buvo iškeltas, yra tikrai sudėtingas, jis yra svarstomas ir Europos Sąjunga skatino, parengė ir pateikė e, e, ir skat, rezoliuciją ir atitinkamai skatindama įkurti tą tyrimų komisiją yra, manau, labai svarbus dalykas, kadangi taip mes parodome savo politinį įsipareigojimą ir dabar turime e, stebėti, kaip tas įsipareigojimas praktikoje yra įgyvendinamas, realizuojamas. Dėkuoju. Dabar ponas ambasadorius. Thank you very much. Dėkoju už užduotus klausimus ir išsakytus komentarus. Jūs tikrai uždavėte man daug įdomių klausimų, kuriuos norėčiau atsakyti. Vienas iš tų klausimų yra dėl dvišalių e, dėrybų e, šešių partijų procese. Tai yra e, centrinis dalykas mūsų š, politikos. E, kurią mes vykdome, kuris kuri skirta Šiaurės Korejai, mes stengiamės labai aktyviai bendrauti su visomis tos šešių partijų ar šešių šalių diskusijos šalimis e, ir įvyks trišalis posėdis e, tarp JAV, e, Pietų Korejos ir Japonijos ir tas po, visas posėdis bus skirtas Šiaurės Korejai, ką reikia toliau daryti. Taip pat mes tęsėme diskusijas su Kinija E, per paskutinį susitikimą su ponu Obama ir nauju, e, kai buvo sustiko prezidentas Obama su nauju Kinijos prezidentu, buvo taip pat keliamas Šiaurės Korejos klausimas. Taip pat mes skiriame ypatingą dėmesį plačiam, platesniam diplomatiniam procesui e, ir bandome įtraukti visas Šiaurės rytų Azijos šalis ir yra daug susitikimų tarp JAF ir Šiaurės Korejos ir mes bandome e, į tas diskusijas įtraukti taip pat ir kitas šalis. Jūs paminėjote Kiniją ir jos vaidmenį šiame procese. Jūs labai teisingai analizuojate situaciją Kinija iš tiesų vaidina svarbu vaidmenį. Jis, e, Kinija yra didžiausia Šiaurės Korejos priekybos partnerė ir vienintelis būdas pasiekti Šiaurės Koreją yra Kinija. Per Kiniją įmanoma tą padaryti, nes Kinija turi santykių su Šiaurės Koreja. E, mes matome, kad Kinija tampa vis labiau nekantresnė trečias brandolinis bandymas buvo labai prieš, priešingai sutiktas Kinijoje. Ir nors Kinija e, turi gerus santykius su Šiaurės Koreja, tačiau ta idėja, kad tokia šalis kaip Šiaurės Koreja turi brandolinį ginklą, kelia atitinkamą susirūpinimą taip pat ir Kinijos vyriausybei. Ir Kinija taip pat palaiko Junktinių tautų e, saugumo tarybos e, rezoliuciją. E, 2094 ir tai taip pat rodo, kad e, Kinija yra susirūpinusi. E, taip pat Kinija taiko sankcijas, dabar jas taiko žymiai griežčiau negu tą darė e, praeitie. E, taip pat viena tema susijusi su Kinija yra pabėgėlių tema. E, vienintelis kelias iš ir į Šiaurės Koreją yra Kinija ir tiek ekonominiai, tiek politiniai pabėgėliai jie Tai yra jų vienintelis kelias. 2012-aisiais e, pabėgėlių sėkmingai pabėgusių iš Šiaurės Korejos į Pietų Koreją skaičius e, sumažėjo, dvigubai sumažėjo. Ir mes manome, kad tai yra laikinas dalykas, tai taip pat yra susijęs su įvykiais Laose. E, taip pat pastaruoju metu 19 pabėgėlių iš Šiaurės Korejos pasiekė Pietų Koreją per Laosą. E, taigi pabėgėlių tema iš tiesų ir toliau lieka aktuali ir kelia susirūpinimą. Jūs paminėjote mm, pagalbą maisto produktais. Mūsų maisto paramos programos vykdomos Šiaurės Korejoje ir e, jų vaidmuo tikrai yra, tų programų vaidmuo yra labai svarbus dėl to, kad Šiaurės Korejoje e, E, yra aktuali maisto trūkumo problema, nors e, per pastaruoju metu pagerėjo šiek tiek situacija, bet e, Šiaurės Koreja apie 80 procentų Šiaurės Korejai trūksta 80 procentų maisto, kurio reiktų siekiant išmaitinti visus gyventojus, bet nepaisant to yra pastebimas tam tikras pagerėjimas. Taigi e, mes e, keletą metų dabar tris ar keturis metus tiekiame pagalbą maisto produktais. Tai yra e, tema, kuri lieka aktuali ir mes ir toliau turėsime tęsti savo veiksmus. Taip pat pritariu jūsų E, situacijos analizai ir kai e, pietų Koreja nutraukus e, atitinkamą ekonominį bendradarbiavimą tarp pietų ir šiaurės Korejos Iš tiesų tai e, Šiaurės Koreja patyrė didesnius e, finansinius nuostolius ir, ir e, Šiaurės Korejos gyventojai prarado darbo vietas. Taigi ta situacija kelia mūsų susirūpinimą ir dabar toje, tame regione ties Šiaurės ir Pietų Korejos siena yra Yra didžiulis bedarbių skaičius, ke, ke, keliasdešimt tūkstančių siekiantis bedarbių skaičius. Kinijos vaidmuo Šiaurės Korejoje yra įdomus klausimas. Man atrodo, kad Kinija į Šiaurės Koreją žiūri kaip į komunistinę valstybę, su kuria palaiko glaudžius ryšius jau e, keletą dešimtmečių, tačiau bet kokiu metu mes matome, kad ir Kinijoje auga tam tikras stresas ar susirūpinimas dėl, dėl tų santykių su, e, su Šiaurės Koreja. Ir netgi Kinijos spaudoje yra e, kalba apie tai, kad yra, Kinijai kyla atitinkamų sunkumų bendradarbiaujant su Šiaurės Koreja, pavyzdžiui, žvejybos, Kinijos žvejybos e, laivai susiduria su tam tikromis problemomis, yra taip pat piratavimo problema e, aktuali ir Kinija e, atrodo išlaiko, išlieka vis mažiau kantry, ji nebeturi tiek kantrybės, kiek turėjo ateityje. Kalbant apie Šiaurės Koreją, reikia daugiau investicijų. Bet tos e, Kinijos įmonės, kurios e, bandė veikti Šiaurės Korejoje, dabar taip pat susiduria su sunkumais. po, ir tai yra susiję taip pat ir su Šiaurės e, Korejos konfrontacija su JAV ir Pietų Koreja. Ir manau, kad ta konfrontacija ir jos pagrindinės priežastis yra e, Šiaurės Korejos vidaus politika, politika o ne užsienio politika. Ir e, Šiaurės Koreja kol kas lieka ištikima kariniai valdžiai nors įvyko atitinkamų pokyčių. Pasikeitė tam tikri valdžios atstovai. Atsimenate, kaip Kim Jong-ilas buvo E, vežamas per Pjongjano gatves, tai aštuoni žmonės, aštuonių žmonių palyda, kaip sargybinių palyda jį lydėdavo. Ir e, ro, tie pokyčiai, karinės valdžios poky, pokyčiai rodo, kad e, ir toliau išlieka parama kariniai valdžiai. Ir tai ir mano argumentai būtų tokie, galbūt tai visos problemos yra susijos būtent susijusios su vidaus politika, o ne su užsienio politika. Dėkoju, ponė ambasadoriau. Manau, kad tai yra, šitas sustikimas bus geras pasirengimas mūsų delegacijos nariams. E, taigi dėkoju Jums už tai, kad apsilankėte. So, and now, uh, colleagues, uh, because we had a very... Dabar, kolegos, kadangi įvyko labai ilga diskusija su mūsų parlamento pirmininku, mes stipriai vėluojame, svarstydamis kitus darbo tvarkės punktus ir dabar norėčiau pakviesti, kuo greičiau imti keistis nuomonėmis dėl žiniasklaidos laisvės Vakarų Balkanuose ir Turkijoje. Aš tikiuosi, kad jūs kuo greičiau surasite vietas ir mes Galėsime apie tai padiskutuoti. Tačiau e, prieš tai yra klausimų valanda. Praėjusį kartą dėl, mano, man atrodo, dėl logistinių problemų mes negalėjome sulaukti atsakymų į visus žodinius klausimus, tačiau Nikol Kilinsel ir aš sulaukėme atsakymų į raštiškų atsakymų į šiuos klausimus, praėjusio kla, e, posėdžio klausimus. Ir aš jeigu jūs sutiktumėte, norėčiau paprašyti, kad jūs atsaky, atsaky, raštu pateiktumėte mums atsakymus. Ar sutiktumėte, ponės Von, tai padaryti, ar kas nors, kas manęs klausosi. Ponės Von, aš, kad siekdamas taupyti laiko, norėčiau paprašyti, kad jūs raštiškai pateiktumėte e, atsakymus į mano klausimus, kaip ir praėjusį kartą. Yra dar du klausimai, kuriuos pateikė ponia Kilnilsen dėl Birmos. Galbūt jūs galėtumėte pateikti tą klausimą, bet labai trumpai ir jį bus atsakyta irgi trumpai. Oui, très brièvement, il s'agit donc... Labai trumpai, čia yra kalbama apie informaciją kurią gavome iš Junktinių tautų specialaus pranešėjo dėl, Bir dėl Birmos, taip pat Junktinių tautų vyriausiojo komisaro e, pabėgėlių. Ten kalbama apie e, Rakino valstybėje labai blogą padėtį musulmonų. Ir ar klausimas, ar Europos komisija nu, nuprato, numato procedūrą e, 17 reglamente, kaip yra numatyta, at, e, laikinai atsijimti e, paramą, atsimti dokumentus. Ačiū. Entschuldigung, uh, e, sorry, Michele. Michele. Hello, good afternoon. Uh, my... Sveiki. Aš sėdžiu už jūsų. Aš esu Mikelė Marlonį. Dirbu Trade generalinėme direktorate. Ir svarstu, aš analizuoju tą bendrųjų lengvatų sistemos klausimą, kai kalbame apie Mianmarą. Mes e, šioje šalyje matome nuo 2011 vykstančius tikrai esminius pokyčius. pokyčius. Ir šalis e, tapo stabilesnė, taikesnė nors dar yra išlikę nemažų iššūkių, kaip, pavyzdžiui, ruingos klausimas. Ir komisija labai įdėmiai stebi visas, e, visus procesus ir sprendžia dar rūpimus klausimus tiek dvišalių, tiek ir tarptautinių lygmenių. E, klausimas susijęs su bendrų lengvatų sistema e, galimybę pradėti tyrimą šios analizuojančią sistemą E, numato mūsų taisyklės, kurios yra labai aiškios. Yra numatytas e, e, toks, toks tyrimas, numatytas tik tai, jeigu yra iš esmės pažeidžiamos atitinkamos konvencijos, pavyzdžiui, žmogaus ir dar, darbo teisų konvencijos. Ir čia šį klausimą klau, e, svarstanti institucija buvo įkurta pagal e, minėtas e, konvencijas ir ji turi teisę imti šio klausimo sprendimo. Ir, tai būtent ši institucija yra labai svarbus informacijos šaltinis. Tai yra mums remiantis, pagal, remiantis mūsų reglamentu kompetitinga institucija, stebėsinos institucija. Europos Sąjunga uh, jau e, taikė, e, ėmė taikyti šį reglamentą Birmos atžvilgių e, pagal 9, 1997 metais, kuomet imta sistematiškai pažeidinėti darbo konvencijas, darbo teisų konvencijas ir žmogaus teisų konvenciją ir e, e, išvados bus pateiktos netrukus. Ir e, atsakymas į klausimą yra ne, kadangi teisinės sąlygos dar nėra šiuo metu e, įvykdytos, tačiau tas stebės, stebėsinos procesas ir toliau vyksta, kadangi e, Mianaras yra parama gaunanti valstybė. Pirmininkė, Nikolė, atsiprašau, mes neturime daug laiko, bet kadangi situacija Mianmare nesikeičia, negerėja, manau, ateityje dar turėsime šį klausimą, tai mes būsime, įtrauksime į mūsų darbo tvarkį ir apsvarstysime išsameu. Ir galbūt dar trumpai galės pakalbėti ponas Demismaka, labai trumpai užduoti savo klausimą ir po to bus trumpai jį atsakyta. Ačiū. Mano klausimas susijęs su mirties bausmės kai kuriuose Azijos valstybėse įvedimu ir moratoriumo panaikinimu kai kuriuose kitose Azijos valstybėse. Mm, ką tik girdėjome mūsų parlamento pirmininką, pana Šulcą, jisai stebėjosi, kad Japonija ir vėl įvedė ir įgyvendina mirties bausmę ir niekas dėl to nesijaudina. Todėl Mano, e, man tai yra sėtina ir su mano klausimu. Japonija yra viena iš tų šalių, kuri atsisakė e, mirties bausmės moratoriumo ir taip pat Papua naujoji Gvinėja praėjusį mėnesį pareiškė e, pažei, pa, paš, ne, vėl įvedusi mirties bausmę. Ir e, remdamasi tuo, kad šioje šalyje e, buvo e, smurto protrukio. Taigi dėl baimės, dėl kažkokios baimės. Tad man kyla klausimas, kaip visą tai paaiškinti. Mes matome, pastebime neįgiamus procesus Azijos kai kuriuose valstybėse, kągi mes, kokiu priemonių e, imtasi šiuo klausimu. O kalbant apie Papuanaują Gvinėją, kągi ketinama daryti kokių veiksmų ketinama imtis e, šios šalies atžvilgiu. E, e, yra bandoma pateisinti mirties bausmės įvedimą, pagrindžiant tai tuo, jog šioje šalyje atsira, įvyko smurto protrūkių. Thank you. Um, well, the, the, the question asked... Klausimas dėl to, ką ES daro E, be to, kad ji teikė, pateikė savo viešus pareiškimus, reikia pabrėžti, e, kad tie pareiškimai yra nepaprastai svarbus, nes mes žinome, kad labai įdėmiai e, stebi, situaciją stebi visi mūsų partneriai visame pasaulyje. Ir tai yra vienas iš pačių galingiausių mūsų turimų instrumentų. tas mirties bausmės pakartotinis įvedimas daugelį Azijos valstybių yra tikrai labai sunkus, labai svarbus klausimas ir e, be abejo mes turime e, sus, su, su, sutelkti daugiau dėmesio į tas šalis visame pasaulyje ir kalbant apie konkrečias valstybės, kalbant apie Indiją, galiu pasakyti, jog Europos Sąjunga šį klausimą iškėlė e, kalbėdama su e, Indijos valdžios atstovais su, su atitinkamų susitikimų metu ir taip pat Pakistano atveju mes taip pat iškelėme šį klausimą, svarstydami žmogaus teisų klausimus. Indonezijos e, atžvilgių taip pat buvo įvykę nemažai posėdžių su Indonezijos valdžios atstovais ir buvo uh, išreikšta viltis, jog ir vėl bus įvestas mirties bausmės moratoriumas šioje šalyje, o kalbant apie Japoniją, ES labai aktyviai ėmėsi veiksmų, bendraudama ir su vyriausybė, ir su pilietinė visuomenė, e, organizuodama reguliarius susitikimus e, ir keldama tą e, mirties bausmės panaikinimo klausimą E, taip pat yra ketinama renkti tarptautinį simpozijumą skirtą e, mirties bausmės panaikinimui, e, ten pasitelkiant, kalbant apie ES patirtį šioje srityje. O kalbant apie Papuą Naująją Gvinėją, ES organizavo labai nemažai sustikimų su šios šalies valdžios atstovais ir aiškiai išreiškė savo valią skirti techninę paramą užtikrinant e, e, policijos pajėgumų stiprinimą, e, taip skatinant alternatyvas, kovojant su nusikalt, nusikalstamumu, kad pademonstruotume, jog yra ir kitų kelių sprendžiant tas nusikalstamumo problemas, užuot žudant žudžių žmonės. Ačiū. Dabar pereiname prie keitimosi nuomonėmis dėl žiniasklaidos laisvės Vakarų Balkanos ir Turkijoje teisinių aspektų ir mūsų diskusijoje šiandieną. Ši diskusija prisidės prie e, konferencijos, kuri vyks rytoj ir bus, yra organizuojama Europos komisijos, e, plėtros generalinio direktorato ir tų suinteresuotų subjektų, kurie e, prisideda prie E, plėtros aspektų nagrinėjimo e, e, minėtose valstybėse. Aš norėčiau pasveikinti visus susirinkusiosius svečius ir ypač Vakarų Balkanų ir Turkijos atstovų, žiniasklaidos ir kitų organizacijų atstovų. Tikiuosi, jūs radote visi vietas susėsti. Bus labai įdomu išgirsti jūsų komentarus ir informaciją apie situaciją atitinkamuose šalise. Ir kaip aš suprantu, nacionalinių parlamentų atstovai, kurie buvo čia paskirti atvyk, atvykti čia pas mus. E, jie yra e, e, taip pat ir e, Europos tarybos e, parlamentinės asamblėjos e, nariai. Aš E, tikiuosi, kad turėsime pakankamai laiko visi padiskutuoti ir visų išklausyti ir e, padis, e, išreikšti savo pozicijas. Dabar ponas e, Vosden Flego, tai yra žiniasklaidos apsaugos Europoje pranešėjas, kuris yra Kroatijos parlamento atstovas. Taip pat čia atvyko ir ponė Ingrid Deltentre, Europos e, transliuotojų sąjungos generalinė direktorė, kuri kalbės apie e, viešųjų visuomeninių transliuotojų vaidmenį demokratinėse visuomenėse. E, taip pat turime poną Dragan Sekulovskį E, tai yra vykdomasis e, žurnalist, buvusios Jugoslavijos, Makedonijos Jugos, Respublikos e, žurnalistų asociacijos vykdomasis direktorius, taip pat ponas Jost Korte. Ponas Jost Korte, tai yra plėtros generalinio direktorato, generalinio direktoriaus pavaduotojas Taip pat suteiksiu žodį parlamentų, vakarų Balkanų šalių parlamentų atstovams. Tai yra poniai Gülsün Bilgehan, taip pat ir poniai Gülsün Bilgehan iš Turkijos, taip pat poniai Derbos, taip Ismeta Derbos iš Bosnijos ir Hercegovinos, bei ponui Ilja Demovski iš buvusios e, Jugoslavijos Respublikos e, Makedonijos ir taip pat Kosovo atstovo. Dabar pradėsime nuo pono Kvostin Flego žiniask... pranešėjo dėl e, žmo... žiniasklaidos apsaugos Europoje. Ačiū pirmininkė už šio posėdžio susitikimo organizavimą. Dėkuoju jūsų pakomitečiui už tai, kad e, galėsime pasikeisti nuomonėmis. Tai leis mums geriau įvertinti situaciją ir galbūt surasti sprendimus daugeliu problemų. Mes kaip parlamentinės e, asamblėjos e, Europos tarybos pakomitetis rūpinamės kaiminėse šalise žiniasklaidos padėtimi ir žiniasklaidos laisvė yra didžiulis prioritetas visose mm, Europos tarybos e, padariniuose ir struktūrose. Mes analizuojame spaudos laisvės standartus, analizuojame principus ir nustatome tuos principus, nustatome kliūtis ir pažeidimus žiniasklaidos laisvės ir taip pat siūlome rekomendacijas. Mes manome, jog demokratija ir gera, gera valdysena reikalauja labai išsamiaus informacijos, kuri būtų nepriklausoma ir bešališka. Dabar norėčiau pristatyti kelias nesiniai primtas rezoliucijas 19.20 žiniasklaidos laisvės padėtis Europoje 18.97 žiniasklaidos laisvės laikymasis 16.36 rodikliai žiniasklaidos demokratijoje ir 1878 rezoliucija e, viešųjų paslaugų transliavimo finansavimas. Kaip sakiau, mūsų rezoliucijų struktūra yra nustatyti pagrindinius principus, e, nurodyti esamus pažeidimus žiniasklaidos laisvės ir baigti e, tai rekomendacijomis. Principai yra gerai žinomi, aš jų nekartosiu. Mes sutelkėme dėmesį į pažeidimus ir dėja šis, šiame skirsnyje Rusija yra pirmaujanti. Vis dar yra e, žurnalistų nužudimų, kurie nebuvo iki galo išnagrinėti, e, vyksta žurnalistų persekiojimas, taip pat yra e, pažeidžiamos teisės į žodžio laisvę ir išiškos laisvę. Ir paprastai sulaikymas žurnalistų yra grindžiamas kovos su terorizmu kodu. Turkija taip pat yra labai dažnai minima mūsų ataskaitose. dėl labai ilgų, nedeklaruotų ir nepaaiškintų įkalinimų. Azerbaidžanas yra, padėtis Azerbaidžane panaši kaip ir Turkijoje. Toliau Vengrija 2010 metais taip pat pažeidė išaiškos laisvę. pakeitė tam tikrus įstatymus, mes juos vertiname kaip nedidelės svarbos lyginant su kitais, tačiau mūsų ataskaitoje šie visi atvejai e, minimi tam, kad e, padidinti e, informatumą žiniasklaidos laisvės pažydimų srityje. Daugeliu atveju Mes padedame toms paminėtoms šalims, kad būtų galima pakeisti padėtį, panaikinti tuos pažeidimus. Ir tai yra nemokama ekspertinė pagalba. Taip pat mes kreipiamės į nacionalinius parlamento narus, kad jie pasirūpintų ir jeigu galima įsipareigotų keisti tą teisinį pagrindą, kuris reglamentuoja žiniasklaidos laisvę. Taip pat mes kreipėmės į ministrus savo rekomendacijomis ir jie privalo mūsų nuomonę ir mūsų tyrimų rezultatus perduoti vietos valdžiai ir administracijai. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti. Tai yra didžiulis internetinės žiniasklaidos augimas. E, šis klausimas vis dažniau patenka į mūsų darbo atvarkę. Ir mes bandome surasti pusiausvirą tarp laisvės ir reglamentavimo. Norėtume stimuliuoti ir skatinti išaiškos laisvę per elektroninės priemonės, tačiau nenorėtume ir užgniaušti šios laisvės. Daug kartų esame tai minėję ir įspėję, yra labai daug pažeidimų. Kalbant apie asmens duomenų apsaugą, yra labai daug e, bauginimų ir gazdinimų elektroninėje erdvėje. Ir mes siūlome priimti reglamentą arba reglamentavimą kuriuo būtų galima užkirsti kelią spaudos laisvės pažeidimams internete ir užkirsti kelią įvairiems gazinimams ir bauginimams. Taip pat mes reikalaujame, jog negalima kištis valdžios institucijoms į internetinę žiniasklaidą nepriklausomai nuo sienų, valstybių sienų. Neturėtų būti jokių apribojimų ar draudimų o taip yra Azerbaidžane, Rusijoje, Turkijoje ir Baltarusijoje. Mes nustatėme, kad nauja internetinė žiniasklaida, kad jai yra reikalingas tarptautinis reglamentavimas, galbūt reglamentavimas ir reguliavimas pasauliniu mastu ir kad tai galiotų visiems žmonėms, visiems asmenims. Ir tai galbūt yra tas rytis, kurioje galėtume bendradarbiauti. Taip pat e, nelaikyti e, kriminaliniu nusikaltimu tam tikros informacijos pristatymu, o tai vis dar yra Ukrainoje, Armenijoje, Moldavijoje, Baltarusijoje. Europos Sąjungos valstybėse narse tokiuose kaip Bulgarija ir Italijoje tai yra. Salūstė atvejs tikrai šokiravo mus visus, ne tik italus. Taip pat mes manome, jog nusavybė žiniasklaidos ir atsakomybė žiniasklaidos yra, yra mm, reikalinga siekiant užtikrinti pluralizmą. Tačiau mes e, laikomės minties, jog reikėtų diferencijuoti uh, tą tikrąją ir virtualią atsakomybę. Mes išnagrinėjome mokslinių tyrimų medžiagą ir atliktą analizę ir daugelį atveju mes pritarėme, jog virtuali atsakomybė didelių reklamos agentūrų kontroliuoja tiek elektroninę, tiek e, spausdintinę spaudą. Ir jie tar, tampa tarsi bendrasavininkais žiniasklaidos. Turėtų būti kažkoks būdas sužinoti, kiek reklamos agentūros prisideda prie finansinių rezultatų vienos ar kitos žiniasklaidos ir kaip reikėtų tai reglamentuoti, ką reikėtų daryti. Daugelį šaly, daugelėje šalių yra laisva spauda, tačiau daugelėje šalių mes negalime taip teikti. Mes žinome apie žurnalistų darbo sąlygas, apie galimybės jiems nepriklausomai reikšti savo nuomonę, kad jie nepatek, nepatirtų žiniasklaidos savininkų spaudimo, kažkokio ekonominio ar politinių struktūrų spaudimo ir kad e, žurnalistai galėtų profesionaliai atlikti savo darbą ir organizuoti tai, ką jie vadina savireguliacija. Belieka tik vienas žingsnis. kad būtų galima imtis tam tikrų gairių nustatymo vaidmens. Ir daugelis tyrimų rodo, jog yra gana, gana akivaizdu. Atsiprašau, sako kalbėtojas, aš jau netrukus baigsiu. Viešųjų paslaugų tra transliavimas, viešieji transliuotojai yra labai svarbus daugeliu šalių, nes tai yra bešališkas informacijos skleidimas – Ir tai yra nepelno siekiančios organizacijos, yra vieši interesai, tokie kaip kultūriniai interesai, informacijos mainų interesai ir panašiai. Gerbima pirmininkė, aš būčiau laimingas, jeigu mūsų dviejų institucijų bendradarbiavimas būtų intensyvesnis. Mes raginame sustiprinti bendradarbiavimą, kviečiame jūs dalyvauti mūsų posėdžiuose kviečiame jūs ir kai tik galėsite, prašau atvykti ir dalyvaukti į, į mūsų posėdžius, dalyvauti labai konkrečiuose e, temose. Ačiū ponė Flego už jūsų pasisakymą, taip pat už kvietimą. O prieš suteikdama žodį ponai Delten, taip pat norėčiau pasveikinti poną, ponę Pak, tai yra parlamento komiteto kultūros klausimais pirmininkė. Taip pat noriu pasveikinti du ambasadorius. Ilija Dogoli, Kosovo Respublikos ambasadorius Briuselį ir ponė Mimoza Galimi, nuolatinės atstovybės, Albanijos nuolatinės atstovybės Briuselėje atstovę. Dabar išklausysime ponos Deltenre, tai yra Europos transliuotojų e, sąjungos e, generalinė direktorė. Gerbiama pirmininkė, ponios ir Pone, laba diena, man didelė garbė kalbėti apie mm, žiniasklaidos svarbą užtikrinant demokratiją ir žmogaus teisės. Praėjusią savaitę uždarius viešąją radiją ir televiziją Graikijoje, ši galimybė kalbėti apie šios klausimus yra tikrai labai laiku. Tai buvo padaryta labai neprofesionaliai, taip pat ir nedemokratiškai. Aš dėkuoju jums visiems, kurie kalbėjo apie tai, kurie pasidalino nuomonę su e, plates, plačiaja visuomenė, su ES piliečiais. Jeigu jūs nežinote, kas yra Europos transliavimo sąjunga, aš trumpai pabandysiu tai pristatyti. EBU apjungia nacionalinius viešuosius transliuotojus iš daugiau kaip 50 šalių Europoje ir aplink ją. Aš galbūt šiek tiek pasigirsiu, tačiau EBU buvo įkurta 1950 metais turime beveik dvigubai daugiau narių nei Europos Sąjungo. Žinau, jog visi žinote Eurovizijos dainų konkursą, mes Mes kaip organizacija e, organizuojame šios konkursus, bet šiuo mes žymiai daugiau e, dalykų darome. Tai nėra žmogaus teisų organizacija. Mes egzistuome tam, kad pasitarautume savo nariams. Tačiau EBU yra įsipareigojusi laikytis žmogaus teisų ir tai yra vienas iš pagrindinių straipsnių mūsų statute. Mes e, pasisakome už žodžio laisvės ir informacijos kleidimo e, stiprinimą, e, stiprinti žiniasklaidos e, pluralizmą, informacijos laisvus raudus ir laisvą nuomonių formavimą. Per pastarusius poro metų mes tuos principus įgyvendinome tikrovėje, įtvirtinome šešias vertybės susijusias su universalumu, nepriklausomumu, meistriškumu, įvairovę atskaitomybė ir inovacija. Šios šešios vertybės buvo vieningai patvirtintos mūsų visų narių generalinėje asamblėje pernai Strasbūrė. Mes šioje bro brošiūroje pristatėme ir paaiškinome šios principus. Manau, kad jūs turite gauti šią brošiūrą. Išeinant iš šios salės rasite koridoriuje tas brošiūras. Mes skatiname tas vertybės partnerystės programuose, kurių tikslas yra padėti neturtingoms šalims, kurios yra stojimo etape Europos Sąjunga arba kaimin, ar tai kaiminės šalis. Turime užtikrinti e, tinkamą transliavimą sveikose Europos visuomenėse. Komisaras Fiulė pasirašė su, susidarimo memorandumą su mūsų organizacija, kurios tikslas sustiprinti e, transliavimo e, įmonių veiklą e, tose valstybėse, kurios ruošiasi stoti Europos Sąjungą. Tai leidžia stiprinti demokratinį vaidmenį tose šalise, kurios ruošiasi stoti Europos sąjungą. Panašius sustarimo memorandumus ir veikų, veikų, veiklos planus mes ketiname ir su kitais partneriais parengti. Taip pat dirbame su transliuotojais, kurie jau yra ES nariai. Kalbėjote apie Vengriją, tačiau čia, tai mane e, verčia sugrįžti ir prie Graikijos. Niekas neneigia, kad Graikija turi finansų problemų ir kad nacionalinis viešasis e, transliuotojas yra pats geriausias e, Italijoje. Tačiau dviejų ministrų kategoriškos sprendimas uždaryti šią transliuotoją į RT, RT tikrai neleis sutaupyti pinigų vyriausybė. Atvirkščiai, priešingai, tai e, sukels dar daugiau išlaidų, nes ERT buvo finansuojama iš piliečių. 4,5 euro per mėnesį piliečiai mokėjo. Ir ši, šis transliuotojas atliko savo funkcijas pakankamai gerai. O tas sprendimas buvo priimtas be jokių diskusijų parlamente ir ne, nepriemant sprendimų dėl jokios naujos organizacijos įkūrimo. Ir tai tik iliustruoja supratimo trūkumą apie demokratiją, demokratinės diskusijas, negerbimą demokratinės kultūros ir tradicijų ir žmogaus teisų dešimto straipsnio pažeidimą. Ką jūs kaip Europos parlamento nariai galėtumėt padaryti, kad būtų galima ištaisyti ši, šią situaciją. Mes raginame jūs ir toliau remti paramą vieš, viešiesiams transliuotojams. Šis sprendimas buvo mėginimas nutildyti kritiškus balsus. Reikėtų aktyviai veikti tiek ES valstybėse narėse, tiek būsimos ES narėse. Well, turning back now to what... Dabar grįšiu prie to, ką EBU daro remda, remdama kandidates šalis. Vakarų Balkanuose buvo surinkti septyni seminarai dėl viešųjų tarnybų, žiniasklaidos tarnybų e, vaidmens, nepriklausomumas, nešališkumas, atskaitomybė, tikslumas ir aktualumas. Rugsėjį mes parengsime e, e, seminare specialistus, kurie tas žinias kleis plačiau. Bus užmėgsti ryšiai tarp viešųjų transliuotojų ir, ir, ir, ir plačiosios visuomenės, taip pat mažumų, įskaitant Romų mažumą. Ta visa informacija yra mūsų tiklalapyje. Po šių konferencijų bus tolesnė veikla, regioninė e, konferencija mažumų klausimų, taip pat ryšiai su parlamentais. Aš tikiuosi, kad ir jūs galėsite tose konferencijose dalyvauti. Kaiminė šalis ir po konfliktinė laikotarpį išgyvenančios šalis yra labai svarbios e, mūsų atveju ir būtina užtikrinti laisvą, laisvą ir nepriklausomą informacijos skleidimą e, tose sprendimuose. Ne vien, kai yra rengiami rinkimai, tačiau kasdienėme gyvenime. Tai yra svarbu užtikrinant pluralistinės viešas diskusijas ir demokratinį dalyvavimą. Tai yra platforma visoms grupėms, mažumoms, daugumoms visuomenėms, kad jos prisidėtų prie kultūrinės įvairovės ir supratingumo. Tai yra dar svarbiau, kai kalbama apie labai susis, susiskališčias visuomenės po konfliktinėse šalise vakarų Balkanuose. Tai taip pat yra vienas iš pagrindinių e, ginklų kovoti su korupcija. Neatsitiktinai korupcija mažėja tose šalise, kuriuose yra aukštos kovybės nepriklausoma žurnalistika ir atvirkščiai. Tyriamoji žurnalistika ir tas e, klimatas, e, aplinka, kai žurnalistai dirba aplinkoje, kur jie neturi bijoti dėl gyvybės, teikia tikrai gerų rezultatų. Parlamento rezoliucijoje dėl e, žiniasklaidos laisvės pripažino e, svarbu vaidmenį žiniasklaidos įgalinant piliečius. Mes džiaugiamės 2012 metų rezoliuciją, kur, e, kur Europos parlamento nariai ragino nacionalinės institucijas skatinti žiniasklaidos nepriklausomumą. Tai atitinka ES standartus. Jūs galite sakyti, kad ES daro viską, ką reikia. Amsterdamo protokolas tik tai e, palieka visą tai nacionaliniams parlamentams. Nors nėra idealaus modelio vertybės ir principai, kurie gimsta e, UNESCO ir Europos tarybos konferencijoje užtikrina e, svarbą žiniasklaidos laisvės. Yra svarbu, jog paskirimo procedūros nesukeltų grėsmės e, viešųjų transliuotojų funkcijoms. Priežiūros institucijos turėtų įtraukti pilietinės visuomenės atstovus. Ir generalinis diktoratorius turėtų būti skiriamas priežiūros institucijos, o neskiriamas ministerijos ar ministerijų ar premjero ar parlamento. Finansavimas turėtų būti pakankamas, tinkamas ir ilgalaikis. Viešieji transliuotojai turi užtikrinti paslaugų testinumą, tinkamai planuoti, naudotis naujomis e, technologijomis ir atitikti mm, klausytojų poreikius ir lūkesčius. Licencijų sistema leidžia nustatyti aišku ryšį tarp viešųjų e, transliuotojų ir piliečių, kuriems jie teikia paslaugas. Tai taip pat yra nepriklausomumo garantija, tiesioginė, tiesiogis finansavimas iš valstybės biudžeto, tai yra daroma daugelie šalių kelia e, daug problemų, nebent yra labai tvirtų garantijų, kad tai apsaugos transliuotojus nuo politinio kišimos į jų veiklą, kai keičiasi vyriausybės arba e, yra rinkiminiai laikotarpiai mes stengsimės tęsti savo veiklą, stiprinti nacionalinius transliuotojus, taip pat kai Europos Sąjungoje, taip pat ir kaiminėse šalyse mes skatiname pas parlamentą remti šias idėjas, užtikrinti tvarų ir nepriklausomą, tvarę nepriklausomą žiniasklaidą. Europos parlamentas turi būti tarsi prižiūrėtojas demokratijos ir žmogaus teis, teisių Ir kai kalbama apie Graikijos atveju, kai buvo uždarytas viešasis transliuotojas, toks atvejis yra neprimtinas. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju, ponė Deltenre. O prieš sutikdama žodį ponui Sekulovski, norėčiau paminėti vieną dalyką, kurį pamiršau pradžioje jūs be tų e, įprastų ES kalbų, kuriomis mes e, girdime nuolat vertimą, galite klausyti vertimų į turkų kalbą. E, šeštas kanalas, ketvirtas kanalas kroatų kalba, vienuoliktame. 11 kanale yra vertimas į makedonų kalbą, 10 į serbų ir bosnių, 12 kanale į albanų kalbą. Taigi e, dabar suteiksiu žodį ponui Sekulovski, jis yra e, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos žurnalistų e, asociacijos vykdomasis direktorius. Dėkoju ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Makedonijos narystė Europos Sąjungoje yra mūsų šalies strateginis tikslas. E, sustiprinsantis mūsų šalies strateginės pozicijas. Kalbant apie euro integracijos procesą, e, jo metu svarbu vaidmenį pradėjo vaidinti žiniasklaidas laisvę. Ir norėčiau paaiškinti, kodėl taip yra. E, Makedonijos Respublikos konstitucija yra labai laisva, kalbant apie spaudos laisvės gyvimą, e, gynimą. 16 straipsnis e, garantuoja informacijos teikimą, laisvą prieigą prie informacijos ir informacijos sklaidą. Taip pat teisę atsakyti per, mas, per žiniasklaidos priemonės šita teisė taip pat yra užtikrinta. Taip pat 16 e, konstitucijos, konstitucijos straipsnėje e, yra kalbama apie tai, kad yra draudžiama cenzūra. E, taigi mes kalbame apie žiniasklaidos laisvę, kuri, yra, kuri atitinka Europos standartus ir kuri yra e, grindžiama mūsų konstitucija. E, tačiau kaip buvo pastebėta tarptautinių institucijų ataskaitose, kurios stebėjo e, situaciją, žiniasklaidos situaciją mūsų šalyje, e, vis tik yra tam tikrų trūkumų ir tą situaciją reiktų pagerinti. E, žurnalistų besienų organizacija mūsų, mūsų šalį reitingavo pradžių 116 vietoj, paskui jį pakilo 24, o praėjusiais metais net iki 5, 15 vietą. E, dėl, taip yra dėl, tikrų, e, dėl tam tikrų priežasčių. E, oficialus e, kanalas televizijos gali e, kontroliuoti, e, gali kritikuoti e, televiziją, tačiau vis tik yra vykdomo, vykdomi žurnalistų atleidimai. 2011 metais e, transliuotojų tarybos narių e, padidėjo nuo 1 iki 15, 15 ir kai kurie iš tų narių buvo paskirti e, valstybinių institucijų. E, taip pat e, valstybinės institucijos yra atėmę licenzijas iš privačių transliuotojų, nes e, jie netitiko atitinkamų reikalavimų. Todėl yra nuolat, nu, nuolat kyla susirūpinimas dėl pri, politinio nepriklausomumo transliuotojų ir žiniasklaidos. Taip pat pasikeitė kai kurie žiniasklaidos savininkai tai prisidėjo prie didesnio žiniasklaidos nepriklausomumo. Kasmet e, Makedonijos radijas, radijas ir televizija e, 50 procentų savo biudžeto e, gauna iš valstybės, 50 procentų sumoko žiūrovai, mokėdami licenzijos mokestį. Ir tik nedidelį e, kiekį lėšų sudaro rekl, lėšos iš reklamos. Tai reiškia, kad E, žiniasklaida nėra atspari politiniam spaudimui. Taip pat e, vyriausybė gali mokėti už atitinkamą e, reklamą. ir kai kada labai brangios kampanijos yra rengiamos per žiniasklaidos priemonės. ir tai dažnai iškraipo žiniasklaidos rinką, skatina politinę propagandą. 2012 metų e, gruodžio 24 dieną, kai vyko e, Makedonijos parlamento e, sesija, kurioje buvo svarstomas biudžetas, joje toje sesijoje nebuvo galima dalyvauti žurnalistams. Jie negalėjo teikti informacijos E, piliečiams ir taip pat e, taip, tokiu būdu buvo taikoma cenzūra. E, žurnalistai negalėjo atlikti tiesiogiai savo darbo. Žurnalistai kreipėsi į teismą, tačiau kol kas šita byla dar yra neišspręsta ir atsakingi asmenys nėra nustatyti. Nuo 2012 metų gruodžio 24 dienos pagerėjo, pa, pablogėjo dialogas tarp transliuotojų Makedonijos ir tarp vyriausybės. Norėčiau pabrėžti, kad tarptinės institucijos vertina dialogą kaip e, bendradarbiavimo priemonė ir taip pat ir Europos komisija mano, kad dialogas yra puikia priemonė, kuri galėtų padėti spręsti problemas įvairiose sritise. Todėl mes manome, kad vyriausybė turėtų sudaryti sąlygas tam dialogui vykti. Ir e, kaip pavyzdžiui, viena iš tų dialogo pasiekmių buvo tai, kad žurnalistai nebetei, nebeteisiami už meištą, nes buvo atitinkamų bylų Strasbūro žmogaus teisų teisme. E, šių e, metų balandžio mėnesį informacijos ministerija paskelbė žiniasklaidos įstatymą. Tas įstatymas buvo parengtas labai neskaidriai ir E, į šį įstatymą sureagavo vietos transliuotojų ir žiniasklaidos priemonės. Ir nes ta, žinia, žiniasklaid, e, nes ta žiniasklaidos įstatymas bando kontroliuoti visas įmanomas žiniasklaidos priemonės - televiziją, radiją ir, ir, ir spausdintą žiniasklaidą. E, vietos žiniasklaidos bendruomenė pradėjo savo konsultacijų procesą, į kurį įtraukė e, žiniasklaidos ekspertus ir žurnalistus. E, ir čia yra siūlomi, siūlomos koncepcijos, nes yra manoma, kad dabartinis naujas įstatymas sukurs papildomas problemas. Taip pat E, tas naujasis įstatymas neišsprendžia niekaip tų vyriausybės politinių kampanijų, kurios iškraipo žiniasklaidos rinką problemos. Tarptautinės e, žiniasklaidos organizacijos taip pat kaip e, kaip taip pat ir Europos taryba bei vienos komisija remia vietos organizacijas. Tai yra geras dalykas E, kalbant apie žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą e, ir demokratijos lygį e, šalyje, reikia pabrėžti, kad nauji įstatymai turėtų būti suderinti su ES teise. Ir todėl atitinkamai reikia atsižvelgti į tarptautinių institucijų rekomendacijas. E, siekiant pagerinti žiniasklaidos situaciją, e, Makedonijoje reikia pagerinti teisinę bazę, kuri reglamentuoja žiniasklaidą ir kuri įtakoja dabartinę žiniasklaidos situaciją. Ir e, taip pat reikia, kaip apie trūkumus, kalbėti apie nepakankamą darbo teisės taik, taikymą. E, ir e, taip pat. E, žiniasklaida, žiniasklaidos pasitelkimą politinėms vyriausybės kampanijoms. Ir paskutinis aspektas yra labai svarbu sukurti e, efektyvų savireguliacijos mechanizmą Makedonijos žiniasklaidos priemonėse. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju ponė Sekulovski. Dabar žodį suteiksiu ponui Kortė. Jis yra Europos komisijos plėtros generalinio direktorato e, generalinio direktoriaus pavaduotojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju ir pakomitečiui už e, tai, kad suringėte šį e, šią diskusiją. Džiaugiuosi galėdamas čia atstovauti komisarui Fiulė. E, tai yra tikrai puikia diena prieš dvi busimasias e, e, konferencijas, kurios įvyks rytoj jos vyks pirmą kartą ir taip pat demonstruos, kokia svarbi yra e, žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė Europos komisijai ir kokia svarbi tema, koks svarbus klausimas tai yra mūsų e, plėtros strategijoje. Aš nekočiau padėkoti šiam pakomitečiui ir konkrečiai ir apskritai Europos parlamentui už tai, kad buvo e, padėta pasirengti šioms konferencijoms mes e, susilauksime rytoj apie 450 atstovų iš pilietinės visuomenės, akademinės visuomenės, žurnalistų organizacijų ir e, tikimės labai įdomių diskusijų e, po, po tų įvykių pastarais, pastarosiomis savaitėmis ir pastaroisiais metais, ypač tai, kas įvyko Turkijoje ar Graikijoje. Tai be abejo domina, buvo dominuojanti tema žiniasklaidoje Ir e, e, ko gero pavyks e, neblogai apibendrinti šios situacijos susidariusios šiuose šalise pa, padėtį, įvertinti tą padėtį. Aš pasisakysiu tam tikrais aspektais ir perduosiu žodį kitiems kolegoms žvelg... norėčiau įvertinti padėtį iš Europos komisijos pozicijos, pažvelgus į teisėjų kuros e, žiniasklaidos laisvės aspektus. Manau, galime paminėti keletą aspektų iš mūsų pozicijų. Pirmiausia, e, svarbu pažymėti yra tai, kad e, žiniasklaidos ir žodžio laisvė yra įtvirtinta visose teisėkuros e, aktuose, e, e, tose šalise, kurios siekia narystės ES ir mūsų kaimininėse šalise. Tai yra visos aštuonios valstybės. Tai yra labai svarbus dalykas. Problema yra ne, problema nebe tai, ar yra e, tokia e, teisėkuros, ar yra tokie, tokios teisėkuros pastangos rodomas, o greičiau ar tie teisėkuros ak, aktai, teisės aktai yra tinkamai įgyvendinami. Taigi mes e, daug įdėmiau stebime tų teisės aktų įgyvendinimą. O tai pavyzdžiui reiškia, jog mes pereiname į tokių klausimų svarstymą, kaip, kaip yra mm, rengiami e, e, teisėjai, kaip jie vykdo savo darbą, kaip, yra konkreč, kokie, kaip konkrečiai yra nagrinėjamos e, vienos ar kitos bylos susijusios tokiais klausimais. Taigi tai yra labai svarbus klausimai susijęs, tiesiogiai susijęs su ES teisynu. Taigi šiaip šios procesus mes labai dėmiai stebime. Žinote, kad komisija pateikia e, metinės ataskaitas, strateginį dokumentą, taip pat nuolat vykdomas dialogas su šalimis kandidatėmis, su visomis šalimis kandidatėmis. Ir e, žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė yra vienas iš esminių aspektų, kuriuos mes iškeliame savo e, diskusijose su šiomis šalimis. ES ir toliau skirs didelį dėmesį e, bendraudama, dėrėdamasi su, dėrėdamasi su e, narystės siekiančiomis šalimis. Ir kaip jau ir minėjo ponė Delne Tentre, e, jos organizacija taip pat yra mūsų strateginė partnerė šiame kontekste pažvelgus į įvairius e, teisino aspektus e, susijusius su žiniasklaidos ir e, žodžio laisvė, nėra taip paprasta viską įvertinti, nes pažvelgus į tą, tą griežtąją teisę, kuri dabar yra gyvenama ES, jos nėra tiek daug. Iš esmės mes E, daugiau e, esame priklausomi nuo tų, to teisino, kuris kyla, kuris yra e, sukurtas iš Europo, Europos tarybos. O pačioje Europos Sąjungoje, jos teisėkuros sąrangoje nėra tiek daug teisinių nuostatų tiesiogiai susijusių su žiniasklaidos ir žodžio laisvė. Yra trys asmeniai aspektai. Tai yra susijęs su pačia žiniasklaida ir jos jos veiklos laisvę ir konkrečiai su tam tikrais ekonominiais aspektais, ne tiek su verstybėmis. Kitas e, e, skyrius yra aštuntasis, susijęs su konkurencijos politika ir valstybės įsikišimu į žiniasklaidos steigimą. Ir 24 e, skyrius, skirsnis, susijęs su pagrindinėmis teisėmis visos valstybės kandidatės turi užtik, parengti mums veiksmų planus, kuriuose būtų e, įtvirtintos ir žiniasklaidos laisvės įtvirtinti aspektai ir numatyti tie aspektai. Taigi tuos dalykus mes labai dėmiai stebime minėtose šalise. Du e, specifiniai aspektai, e, kurie, kurio, kur norėčiau paminėti juos, kur buvo padaryta pažanga teisėkuros požiūrių, tai yra iš kaltinimų šmeištu e, nebekriminalizavimas, e, daugelie valstybių kandidačių buvo įgyvendinta šį teisinę nuostatą ir e, mes į tai teikiame, telkiame tikrai didelį dėmesį. Kitas svarbus aspektas tai yra audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų direktyvos įgyvendinimas – mūsų valstybės narės ir taip pat valstybės kandidatės visuomet yra privalo e, e, nustatyti atitinkamus reglamentuojančias nuostatas, kuriomis, pagal kurias būtų stebė, steb, stebima žiniasklaidos veikla. Ir reikia paminėti Albaniją, Bosniją ir Cegoviną, Alban... Jotkalnyje, buvusią Jugoslavijos Respubliką, Makedoniją, Serbiją, kur šis procesas dar neprasidėjo. Baigiant mano trumpą pristatymą, aš norėčiau E, nenorėčiau jums sukurti įspūdžio, kad viskas e, tik gerėja. Taip dėja dar nėra. Ir aš norėčiau užbaigti tuo, kas mūsų nuomonė vis dar yra e, e trys e, susirūpinimą keliantis e, aspektai, tendencijos e, valstybėse kandidatėse. Tai yra e, smurtas prieš žurnalistus, kuris vis dar vyksta taip pat politinis spaudimas žiniasklaidai iš vyriausybės, iš valdžios pusės. Mes tą pastebime kiekvieną, kiekvienais metais ir e, tai pažymime kiekviename mūsų pažangos ataskaitoje. E, tokias smurtas, e, toks smurtas skatina ir cenzūros stiprėjimą. Tai yra, pažiūrėjau, ypač pastebimamas Serbijoje ir Jotkalnyjoje taip pat visuomeninių transliuotojų, valstybinės žiniasklaidos, e, e, redakcinio darbo ir, e, ir leidybos laisvė ir saviraiškos laisvė turi būti užtikrinta ir stiprinama. Mm, e, Turkijoje, pavyzdžiui, e, e, pagrindinės žiniasklaidos priemonės patiria nemenką spaudimą, siekdamos deramai vis, objektyviai atskleisti pastaruoju metu Turkijoje vykstančius procesus. E, tačiau reikia paminėti, pažymėti, jog ne tik tai pačios e, tų valstybių valdžios institucijos, bet ir žiniasklaidos e, institucijos turi dar nuveikti labai daug. Reikia, kad veiktų stiprios savireguliacijos institucijos, kad būtų laikomasi stiprių deramos elgesio kodeksų. Taigi, Dėkoju visiems uždėmesi ir tikiuosi, kad įvyks įdomi diskusija tiek šį vakarą, tiek ir rytoj konferencijų metu. Ačiū. Dėkuoti. Ačiū ponui Kortė. Mano sąraše yra įvairių nacionalinių parlamentų atstovų pavardės. Jie norėtų pasisakyti. Galbūt jūs galėtumėte apsiriboti penkiomis minutėmis. Pirmiausia, ponė Bilkehan. E, nacionalinės Turkijos asamblėjos narė. Prašau. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu turkų kalbą. Mes turime galimybę turėti vertimą iš turkų kalbos. Gerbimo pirmininkė, dėkuoju. Aš esu atsakinga Esu Europos tarybos kultūros ir žiniasklaidos komiteto narė ir kaip žinote, Turkija yra viena iš įkūrėjų Europos tarybos nuo 1949 metų. Turkija taip pat yra besirengianti stoti Europos Sąjungą šalį. Ir šiuo metu tikrai mano padėtis yra gana sudėtinga. Jeigu aš čia būčiau buvusi prieš mėnesį, Aš tuomet galėčiau su jumis e, kalbėti apie tam tikrus rimtus įvykius, tačiau dabar situacija dar rimtesnė. Ir aš turiu įvertinti tai, kas įvyko per pastarąsias tris savaitės. Aš jūs čia kreipiuosiu kaip Turkijos parlamento narė. Ir tai turėtų būti demokratijos rodiklis. Rodiklis, jog Turkija yra demokratinė šalis nes aš kritikuosiu tai, kas įvyko mūsų šalyje ir aš jums pasakosiu, papasakosiu teisybę. Per praėjusias tris savaitės pastarojų laikotarpių vyriausybė buvo e, pozityviai vertinama. Jinai pradėjo e, realizuoti labai svarbės reformas, o dabartinė vyriausybė ėmėsi labai konkrečių žingsnių, kad Turkija pradėtų dėrybas, stojimo dėrybas į Europą, kai EKP atėjo valdžia. Tačiau tas vadinamasis medaus mėno truko neilgai. 2005 metais buvo primtas antiterorizmo aktas ir jis buvo pradėtas naudoti siekiant apriboti pagrindinės teisės ir laisvės, ne tik žiniasklaidos laisvę ar išaiškos laisvę, bet ir kitas pagrindinės teisės ir laisvės, jos buvo apribotos, naudojantis šio antiterorizmo akto nuostatomis. Tačiau aš galiu pasakyti, jog e, čia labiausiai grėsmė kelia žurnalistų teisėms – Europos tarybos žmogaus teisų konvencijos dešimtame straipsnėje yra kalbama apie išaiškos laisvę, žiniasklaidos laisvę. Ir nepaisant e, apribojimų naudotis šią teisę, antrame, antroje, e, Turkija naudojasi tik tai šio straipsnio antra dalimi, dešimto straipsnio antrame dalimi ir taiko sankcijas bei apribojimus. kalbėjo Europos komisijos atstovas, yra e, tikrai didžiulė būtinybė, kad žiniasklaida būtų atsakinga. Tačiau 10 straipsnė antroje dalyje yra nustatyti apribojimai, kuriuos galima taikyti. Dabar turime 63 žurnalistus, kurie yra įkalinti kalėjime. Tai yra didžiausias skaičius E, Praeisiais metais buvo daugiau nei šimtas žurnalistų kalintų, bet dėl trečiojo teisminio paketo kai kurie iš tų žurnalistų nesiniai buvo išleisti į laisvę. Tai minėjo gerbiamas ponas Flego. Didžioji dalis tų žurnalistų yra mm, įkalinti nepateikus jokio kalinimo, kaltinimo ir daugelis iš jų net penkerius metus praleido kalėjime. Kitokios sankcijos ir spaudimas yra e, daromi žurnalistams, e, žiniasklaito grupėms. Pavyzdžiui, mokesčių audistai labai griežti taikomi. Ir tai yra labai negatyvus veiksnys žurnalistų veikloje, e, kuris pažeidžia žiniasklaidos laisvę viešoji žiniasklaida ir e, agentūra bei profs... prarado savo bešališkumą ir nepakanka vien, kad profsąjungos garsiai kalbėtų apie tas e, problemas. Tas problema, žinoma, būtų galima išspręsti ir per, tačiau per pastarąsias tris savaitės uh, <clears throat> turėjome reušės, kurios vadinasi Okupuokime Gizį. Gizį tai yra parko pavadinimas. Šį renginį inicija, inicijavo e, saujelė aktyvistų, kurie norėjo išgelbėti parką Stambulo viduryje. Ir kaip anksčiau buvo minėta, žiniasklaida tylėjo, nieko apie tai neskelbė ir nerašė kai buvo pradėtos šios reušės. Jūs galite paklausti, kodėl taip atsitiko. Kodėl tiek daug triukšmo? Briuselyje turite 50-nečio parką, tai yra vienas didžiausių parkų. Įsivaizduokite, kad vyriausybė nuspręstų statyti prekybos centrą viduryje 50-nečio parko. Aš manau, jūs panašiai sureaguotumėte. Briuselis yra labai žalės miestas, tuo tarpu Stambulas yra toks miestas, kur vis labiau mažėja e, žalių vietų. Aš tikiuosi, kad tie, kurie lankėsi, lankėsi Stambulė, žino, jog Stambulas yra įtrauktas į kultūros paveldo sąrašą. UNESCO organizacijoje. Ir šis incidentas prasidėjo e, viename iš parkų Stambulo. Ir reakcija į tai buvo labai didžiulė. Aš esu žurnalisto duktė ir aš žinau, ką reiškia toks incidentas. Šis klausimas tapo visuotinu incidentu. 31 gegužės prasidėjo E, šis judėjimas, tačiau žiniasklaida liko, tylėjo 2-3 dienas dėl to, kad trūksta laisvos žurnalistikos pagrindinėje žiniasklaidoje. Socialiniai tiklai, socialinė žiniasklaida pradeda būti aktyvesnė. Ta socialinė žiniasklaida pakeičia tą įprastinę žiniasklaidą, tradicinę žiniasklaidą. Kaip Erdoganas, mūsų premjeras, e, pareiškė socialinė žiniasklaida. žiniasklaidą ypač socialiniai tinklai, Twitteris yra rakštis. Tačiau dėl tų socialinių tikslų mes turėjome galimybę žinoti, kas vyksta. Gizi parko riaušės 5 milijonais kartų padidėjo aktyvumas Twitter'yje kasdien. Buvo kalbama apie nepaprocingą policijos jėgos panaudojimą, apie policijos brutalumą. Aktyvistai turėjo slėptis restoranuose, viešbučiuose, o policija e, darė reidus į, į tos, tose viešbučiuose. Ir visa ta informacija buvo skelbiama Twitter'yje. Leiskite man taip pat pasakyti, kad tai reikš, žinoma, ir raganų medžioklę Jau pradėti tam tikri tyrimai dėl Twitter naudojimų ir jau yra rengiami turbūt įstatymai, kurie bus patvirtinti dėl socialinių tinklų naudojimo apribojimo. simgesi haline geldi. Canlı yap yayın yapan CNN International muhabiri E, vietoj to, kad informuotų, pateiktų faktinę informaciją, žiniasklaida rodė dokumentinius filmus. Ir tiesioginė laidoje buvo sakoma, jog, e, jog turkai žiūri e, tarptautinius užsienietiškus kanalus, nes nepasitikė Turkijos transliuotojais. Tačiau buvo keletą drąsių televizijos kanalų, kurie transliavo įvykius Turkijoje, tačiau vėliau tai buvo sankcionuota. Generalinis transliuotojų e, e, direktoratas tai užd, uždraudė. 2012 metais per šešias dienas Turkijoje e, ašarinių dujų buvo atnaudota tiek kaip 14 kitų ES valstybių narių. Daugiau nei tūkstantis paukščių žuvo, buvo užmuštų, buvo daugiau nei tūkstantis sužeistų, rimtai sužeistų žmonių e, šių įvykių metu. Ir tie įvykiai Turkijoje rodo, jog žiniasklaida gali būti apribota, ribojama 21 amžiuje, tačiau jokia vyriausybė negali atsilaikyti prieš laisvą žiniasklaidą. Atsiprašau, kad užėmiau tiek daug laiko, tačiau aš negalėjau per trumpesnį laiką tai paaiškinti. Dėkuoju. Thank you, madam. Dėkoju, ponė Bilgehant. Atsižvelgiant į tuos vykstančius įvykius, suprantama, dėl ko jūs kalbėjote ilgiau, e, bet būkite tikra, kad jau, man atrodo, trečią kartą šiandien šiame komitete mes kalbėjomės apie situaciją Turkijoje. Aš pati savaitgalį buvau An Turkijoje ir Ankaroje, pietavau su žiniasklaidos atstovais ir jie E, sakė, kad jie per savo e, e, elektroninį paštą gavo daug grasinimų ir netgi iš AKP jaunimo organizacijos tam tikri asmenys sakė, kad jeigu žurnalistai nenustos vykdyti savo veiklos, tai jie susidurs su grėsme gyvybei. E, taigi e, grasinama taip pat ir tiem žmonėm, e, kurie naudojasi socialinė, socialiniais tinklais. Aišku, apie tai yra labai daug gandų, tačiau man atrodo, kad mes vis tik turėsime labiau gilintis į žmogaus teisų situaciją Turkijoje, ne tik dėl šių įvykių, bet dėl to, kad atrodo, kad situacija vis blogėja, ypač kalbant apie žurnalistų padėtį. Dabar Grįžtant prie laiko limito, norėčiau pasakyti visiems kolegom, kad mes neturime laiko, mums neliko daug laiko, todėl e, dabar noriu dar pasisakyti du žmonės iš e, kitų parlamentų. Tai yra ponia Ismita Dervos iš Bosnijos ir Hercegovinos parlamento ir norėčiau jūsų paprašyti, palengvinkite man gyvenimą ir neperženkite penkių minučių, o paskui suteiksiu žodį uh, E, ponui Richard Howitt iš Europos parlamento. Pone Dervos, prašau, dėkoju, ponė pirmininkė, kaip žmogus, kuris 35 metus dirba žiniasklaidos rytyje, aš neperžengsiu tų penkių minučių. Aš labai norėčiau Jums padėkoti už tą galimybę šiandien kalbėti e, savo gimtają kalbą, kalbą, kurią kalbama Bosnijoje ir Hercegovinoje. Aš norėčiau padėkoti e, šio komiteto ir kultūros komiteto nariams e, už tai, e, kad mes buvome čia pakviesti. Šiandien pakalbėsiu apie įstatymus Bosnijoje ir Hercegovinoje ir apžvelgsiu žiniasklaidos situaciją. Žiniasklaidos, žiniasklaida ir žiniasklaidos struktūra E, Bosnijoje ir Hercegovinoje yra tokia. Tai yra tarsi tokia užbetonuota, užcementuota e, struktūra, e, labai sudėtinga struktūra. Kolegė iš Turkijos sakė, kad žiniasklaida Turkijoje nutilėjo kai kuriuos įvykius, o Bosnijoje yra tokia situacija, kad dažnai žiniasklaida pernelyg interpretuoja, persistengia interpretuodama tam tikrus įvykius. E, taip pat norėčiau e, pakomentuoti tai, ką pasakė kolega iš Makedonijos. Iš tiesų, kai kurie įstatymai taikomi selektyviai, o pas mus tie įstatymai apskritai ne, netaikomi, jų nesilaikoma, jie pažeidžiami. Aukštas pareigas užimantis politikai ragina pažeidinėti žiniasklaidos įstatymus Bosnijoje ir Hercegovinoje. E, ragina pažeisti įstatymus, kuriuos priėmė e, Bosnijos ir Hercegovinos parlamentas. Tai yra tautos išrinkti atstovai. Reikia pabrėžti, kad apie 60 procentų Bosnijos ir Hercegovinos piliečių e, informacija kuri informacija apie kultūrą, apie švietimą ir panašiai gauna iš E, viešojo trans, visuomeninio transliuotojaus. Todėl Bosnijoje ir Hercegovinoje visuomeninis transliuotojas vaidina labai svarbu vaidmenį, tačiau Tai taip pat yra susijęs su tam tikromis problemomis, su sudėtinga situacija. Yra trys e, transliuotojai, kuriems taikomi keturi skirtingi įstatymai. Taip pat yra e, Bosnijos ir Hercegovinos komunikacijos reguliavimo agentūra, kuri puikiai dirba, nepaisant to, kad e, nuolat vyko bandymų iš politikų pusės. pusės pabandyti priversti tą agentūrą e, daryti tai, kas, yra, kas būtų palanku tam tikriems politikams, kai kada netgi ne politikams, o e, tam tikroms interesų grupuotėms, e, ku, kurios norėtų valdyti žiniasklaidą dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, dėl finansinių priežasčių. Ir e, dėje dėl to žiniasklaida tampa labai nemaloniai priklausoma nuo kažko. E, ir taip pat reikia pabrėžti, kad Bosnijos ir Hercegovino žiniasklaida daugiausia yra privati, yra tik du dienraščiai, kurie nėra privatus. E, jie yra e, galbūt dar geri kaip dienraščiai, o visi kiti tie privatus dienraščiai tai yra labiau tokia bulvarinė spauda. Taip pat norėčiau pasakyti, kad visuomeninis transliuotojas yra pagrindinis informacijos šaltinis. E, Bosnijos ir Hercegovinos parlamentinė asamblėja šiuo metu e, rengia e, žiniasklaidos įstatymo pakeitimus ir ši veikla yra žiniasklaidos įstatymo blokados pabaiga, kai buvo kaip pasikeitė tam tikri asmenys e, tam tikrose postose ir mes dabar tikimės, kad situacija pagerės. Tačiau susirūpinimą kelia tokia situacija, kad Bosnija ir Hercegovina, arba gal geriau reikia pasakyti, kad susirūpinimo mums jau galbūt nebekelia e, tai, kad Bosnija ir Hercegovina priklauso prie aštuonių šalių, kuriuose e, šmeižimas nėra laikomas kriminaliniu nusikaltimu tačiau vis tik situacija dar nėra optimali. E, aišku, nėra tokių baisių situacijų, kai žurnalistai yra persekiojami ir žudami Bosnijoje ir Hercegovinoje, tai nevyksta, tačiau e, mūsų šalyje yra kitų problemų. Žurnalistai m, mm, įpainiojami į tokius priklausomybės ryšius, e, jie dirba e, ne nestabiliai, nepatikimai žiniasklaidai, jie patiria spaudimą, spaudimą. Spaudimas daromas žurnalistams tol, kol jie pradeda bijoti prarasti savo darbo vietą, jie yra skatinami cenzuruoti, patys cenzuruoti savo, savo kūrinius, savo darbo rezultatus ir dėl to e, žiniasklaida dažnai būna savo savininkų arba tų, kurie yra valdžioje e, pusėje. E, žiniasklaidos priklausimas e, ar žiniasklaidos savininkai yra didžiulė problema Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šiuo metu taip pat rengiamas įstatymas, komunikacijos įstatymas ir tikiuosi, kad greitai sukursime geras teisinės sąlygas kurios e, mm, padės mums e, vykdyti ES ir ES tarybos rekomendacijas. Aš tikiuosi taip pat, kad mes įgyvendinsime tuos e, naujus įstatymus ir kad E, tie įstatymai duos naudos mūsų piliečiams, nes e, juk žiniasklaida yra skirta piliečiams. Piliečiai turėtų gauti objektyvę informaciją, turėtų būti informuojami, turėtų turėti galimybę kritikuoti žiniasklaidą ir reikalauti žiniasklaidos to, ko jiems reikia. Man dar liko 30 sekundžių iš mano 5 minučių, ponė Lochbiller. Ir per tas 30 sekundžių dar norėčiau toliau pakalbėti ir norėčiau padėkoti E, Europos transliuotojų sąjungai už tai, kad jie gina žurnalistų teises. Aš pati esu to pavyzdys. Aš buvau e, Bosnijos ir Hercegovinos e, radio direktorė 1992 metais. E, tuomet tikrai buvo labai baisi situacija mūsų šalyje, o EBU vis tik e, leido mums dalyvauti Eurovizijos e, dainų kontekste. Tokiu būdu jūs suteikėte mums teisę dirbti dirbti ir gyventi ir ta teisė dirbti yra orumo ir garbės dalis ir aš manau, e, kad norėčiau palinkėti visiems žurnalistų galėti dirbti oriai. Dėkoju, ponė Dervos. Richard Howitt yra. E, pranešimas, jis rengia pranešimą dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos e, ir tikiuosi jūs sutiksite su manimi, kad mes turėtume suteikti žodį iš pradžių dar vienam e, pa, parlamentarui svečiui. Norėčiau suteikti žodį ponui Ilijai Dimovski. E, galbūt jūs galėtumėte pasisakyti, prašau. Ačiū, stengsiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau ir pasinaudosiu progą pakalbėti savo gimtają kalbą, makedonų kalbą. Mes kalbame apie gana specifinius e, klausimus. Ir e, Makedonijos Respublika yra valstybė, kuri e, stengiasi pasiekti pažangos per pastarosius keletą metų integracijos Europos Sąjungą procese. Ir kalbant apie Europos e, e, standartų susijusių su žiniasklaidos laisvė, tai bu, mums buvo taip pat labai svarbus aspektas. Mes, e, e, pavyzdžiui, rengėme savo atitinkamą įstatymą, e, kuriuo e, e dekriminalizavome šmeištą, e, tai yra šmeištas buvo paskeltas nebaudžiam, ne, ne nusikaltimu. Ne, ir, e, m, tai, kas buvo mūsų e, baudžiamame kodekse susijęs su šiuo aspektu, mes atitinkamai pakeitėme ir atitinkamai e, pakeitėme ir civilinį kodeksą. Ir e, taip pat bendradarbiavome su Makedonijos žurnalistų asociacija, atitinkamai keisdami savo teisėje, kuros savo teisyną. Ir norėčiau pabrėžti faktą, kad e, ir toliau e, rengiame ir siekiame priimti atitinkamą įstatymą. Ir e, su 520 su šmeištu susijusių bylų mes šiuo metu laikinai sustabdėme, kol nepriimtas naujasis įstatymas. Buvo suorganizuota per pastaruosius e, keletą metų 11 įvairių mokymų skirtų teisėjams, apie 300 e, teisėjų, teismų pareigūnų e, dalyvavo tose mokymuose. Ir e, mes e, stengiamės ir e, pritaikyti ir į savo teisę perkelti ir, pažiūrėjau, Europos tarybos žmogaus teisų konvencijos atitinkamus straipsnius. Mes inicijavome rimtas procedūras pagal kurias būtų panaikintos nelegali, panaikinta nelegali, išardyta nelegali žiniasklaidos priemonių koncentracija E, tokia žiniasklaidos monopolizacija buvo labai svarbus spręstinas klausimas ir mes tuo pat metu stengiamės užtikrinti žiniasklaidos laisvę, e, patvirtindami audiovizualinių e, paslaugų tikimo įstatymą. Daugelis mūsų parlamento narių buvo įtraukta į šio įstatymo rengimo darbą ir E, rengiant ir įgyvendinant šį, e, e, rengiant ir priimant šį įstatymą, procedūra prasidėjo dar 2010 metais, padedant ES įvairioms organizacijoms ir asociacijoms visoje Europoje kurios, ir šalyje, kurios susijusios su žiniasklaida. Ir viena iš mūsų ministerijų atsakingų šią sritį pateikė šio statymo projektą e, pirmą kartą balandžio mėnesį. Po to vyriausybė paprašė pateikti viešą nuomonę iš Europos tarybos ir e BPO Ir taip pat paprašė visų e, susijusių organizacijų ir asociacijų nuomonės, tai yra tų organizacijų, kurios jautėsi e, esą, galinčios pateikti savo komentarus. Ir mes susilaukime tikrai labai daug, daugiau kaip 200 įvairių pastabų, mes daugiau kaip trečdalį jų e, apsvarstėme ir jos, jas atsižvelgėme. Ir antro, pat, inform, informacinės visuomenės E, ministerija pateikė antrąjį šio įstatymo projektą, kuriuo bus skatinama savireguliacija žiniasklaidos ir žurnalizmo srityje. Mes taip pat stengsimės ir toliau šį procesą e, išlaikyti kiek įmanoma skaidresnį, įtraukiant visas žurnalistų asociacijas ir organizacijas, e, įtraukiant jas į šias procedūras kad jos galėtų prisidėti prie šio įstatymo realaus įgyvendinimo. E, vėlesnėse etapuose bus labai svarbu surasti būdų, kaip išvengti polarizacijos tarp e, žiniasklaidos priemonių ir Makedonijos e, vyriausybės. Dėkoju. Ačiū ponui Timovski. Iš Europos parlamento trys kolegos norėtų E, e, pasisakyti. Tai yra ponas Hauet, kuris yra buvusios e, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos klausimus svarstęs pranešėjas. Taip pat ponas Kukan, kuris yra delegacijos su Bosnija ir Cegovina, Serbija, Makedonija, Jotkalnyje atstovas ir taip pat Doris, ponia Doris Kat, Pak, Actually, I said this. Uh, Frau Pak, ich... Pone Pak, jūs esate Bosnijos ir Hercegovinos e, pranešėja, aš jau tą sakiau. Ponas. But uh, tomorrow we have a different subject. The uh, interpreters will go on for 10 for <laughs> minutes. And now, Richard, please. Thank you. Um, apologies, I'm going to have to rush. Aš Turiu skubėti, nes manęs jau laukia. Dėl Turkijos dėkoju kolegoms iš parlamentinės asamblėjos. Aš noriu pabrėžti jūsų pačios komentarus. Aš detaliai nekomentuosiu, nes trūksta laiko, bet televizijos kanalai per pastarosius trijus metus transliavo visoje Europoje Tai, ką mes matėme, tai buvo turbūt labiausiai iškruojantis įvykiai Turkijoje. Ir Turkija turbūt yra didžiausias skaičius žurnalistų, kurie yra dabar e, pasodinti į kalėjimus. Yra akivaizdu, jog vis dar yra elementų ar nežinau, ar būtų galima panaudoti konstituciją, ar konstituciją galima būtų pateisinti tas represijas prieš žurnalistus dėl Makedonijos. Atleiskite, jeigu aš. Aš noriu padėkoti e, už galimybę paklausyti makedonų kalbos. Man buvo labai įdomu įsijungti 11 kabiną, paklausyti tos kalbos. Uh, noriu pasakyti, kad daug labai pažangos buvo pasiekta e, aplausalo diskusijose su žurnalistėms dėl šmeišto kolegė mūsų apie tai irgi kalbėjo, mes tam e, pritarėm parlamente. Antrasis konsultacijų laikotarpis dėl naujo žiniasklaidos įstatymo tai yra labai svarbu ir būtina tą procesą šalyje iki galo įgyvendinti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šie klausimai rodo, kad kai mes kritikuojame žiniasklaidos laisvę vienoje ar kitoje šalyje, stojančiose šalyse mes nesirenkame tų šalių. Egzistuoja bendra e, problema daugelie šalių ir tai rodo šitie klausimai. Nes e, tikimės, kad to šalis supranta, jog mūsų kritika yra konstruktyvi. Gruodžio mėnesį Skopijoje buvo įkurta komisija tirti šios klausimus, taip pat žurnalistų asociacija e, tuo klausimu domisi. Aš džiaugiuosi, kad buvo priimtas susidarimas tokią komisiją sukurti ir kad buvo nagrinėjami įvykiai susijęs su 24 gruodžio dėl žiniasklaidos įstatymų. EBPO ir Europos taryba e, taip pat nagrinė šios klausimus ir teikia labai griežtus komentarus dėl šio įstatymo projekto. Komisijos pažangos ataskaitoje ir mano ataskaitoje kurį aš pateiksiu parlamentui, mes turime labai atidžiai įvertinti, kaip tas įstatymas dėl žiniasklaidos, kaip jame atsižvelgta į mūsų komentarus. Mes tikimės, kad bus atsižvelgta į mūsų komentarus. Ačiū, Richardai. Pone Pak ir pone Kukan. In Deutsch, bitte, ja? Kalbėsiu vokiškai. Kadangi visi kalba savo gimtosiomis kalbomis, tai aš irgi kalbėsiu savo gimtają kalbą. Norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė EBU e, vadovė. Be, be jos ne vienas daugiau nekalbėjo apie Graikiją, todėl aš norėčiau grįžti dar prie Graikijos klausimo. Uh, Mes protestavome, aš pati protestavau ir komiteto vardu, ir savo pačios vardu, tačiau vis tik reikia konstatuoti, kad e, šalis e, turėtų pati sugebėti išspręsti tą situaciją, kurią, kuri, kurią pati ir sukūrė nes e, negalima taip daryti, kad tiesiog išjungiamas transliuotojas. Jeigu yra problemų su tuo transliuotoju, e, galbūt e, tas e, transliuotojas nebuvo jau toks puikus, bet iš tiesų negalima taip elgtis E, vyriausybė, Graikijos vyriausybė pasakė, kad taip negalima elgtis, tai yra labai puiku. Jie patys pripažino, kad taip negalima elgtis ir dabar jie turėtų e, pradėti elgtis teisingai, tai yra įkurti naują visuomeninį transliuotoją, kuris būtų vertas to vardo. Tačiau šios visos istorijos problema yra tai, kad e, televizija, visuomeninis transliuotas, visuomeninis televizijas ir radija e, atspindi tai, e, kas vyksta Graikijos valdžioje. E, yra per daug tarnautojų, e, kai vos tik kas ateina į valdžią, jis tuoj įdarbina ir kitus žmonės. Ir tas atsispindėjo ir visuomeninėme transliuotojuje. O ta situacija turėtų pasikeisti. Todėl aš linkėčiau, nors aišku, jūs šiek tiek esate kitoje pusėje. Jūs suteikėte signalus, kad tam tikri kanalai būtų girdimi ar matomi, tačiau vis tik aš galvočiau, kad būtų teisinga, jeigu e, jūs suteiktumėte pagalbą Graikijai kuriant tą naują visuomeninį transliuotoją. Tai tiek norėjau pasakyti, aš norėjau pasakyti, kad e, graikai e, taip pat patys supranta tą problemą, ne tik dėl to, kad mes protestavome dabar dėl Bosnijos ir Hercegovinos e, ir dėl kitų e, kaimininių šalių. Problema yra ta, kad čia parlamente e, mes e, e savo delegacijomis, kuris, kurios rūpinasi atitinkamomis šalimis, E, ir su savo darbuotojais bandome pakviesti žurnalistus. Komisija kviečia žurnalistus. Mes rengiame su jais diskusijas ir susidaro įspūdis, e, toks atvirumo ir skaidrumo įspūdis. Ir ar, kai aš kalbuosiu su žurnalistais, tai aš kalbu taip, kaip va dabar su jumis kalbu. Aš niekada nekalbu labai diplomatiškai. Aš visą laiką tiesiog pasakau tai, ką noriu pasakyti ir žurnalistai mato, kad e, yra gerai, kad galima taip dirbti. Jie tada grįžta namo. E, ir kaip yra toks posakis, kieno vežime sėdi, tie, to ir giesmė gėdi, tai jie tada, nepaisant tos giesmės, kurią jie dainuoja, mato, kad gali būti ir kitaip. E, todėl galiu aiškiai pasakyti, kad dažnai yra ne tik žiniasklaidos savininkai, bet ir e, E, tie, kurie vykdo didžiausią propagandą, bet taip pat ir reklamos užsakovai. E, ir dažnai e, būtent nesavininkai vykdo propagandą, o reklamos užsakovai. O Bosnijos ir Hercegovinos kai kurie dalykai, aišku, yra išpūsti, aišku, ten yra trys tautos, tarp kurių vyksta tam, tam tam tikri mm, temų mainai, tai yra tokia problema toje šalyje. Atsiprašau, kad kalbėjau per ilgai, dėkoju. Dabar žodis teigiamas ponui Kukan. Norėčiau paprašyti jūsų kalbėti angliškai, ką jūs paprastai ir darote, dėl to, kad e, vertėjai pasakė, kad e, jie baigs savo darbą jūsų pasisakymo viduryje. E, norėjau kalbėti slovakų kalba šiandien kaip tik, bet dabar supratau jūsų instrukcijas ir jų laikysios. E, keli trumpi komentarai. Mes šiandien aptarinėjame e, žiniasklaidos situaciją rytų partnerystės šalise. Disturbing. We are discussing the media freedom in the Western Balkan countries and Turkey